time. Right, if, if we could sit down. Prašau visus susėsti. Nešvaistykime laikome. laiko, jau praėjo 10 minučių. Dabar šeštasis ir septintasis darbo tvarkės klausimai. Tai yra viešieji klausimai apie Europos socialinio verslumo fondą ir rizikos kapitalo fondą. Ir taip pat pranešimų projektų svarstymai. Šių klausimų tikslas yra padėti mums įvertinti komisijos pasiūlymus, ar jie sukuria pakankamą pagrindą remti socialinių įmonių rinką, pagerinant e, kapitalo surinkimo efektyvumą ir taip pat sustiprinant Europos e, e, rizikos kapitalo rinką, kad mažos ir vidutinės įmonės lengviau pritrauktų kapitalą. Taigi, e, šiai klausimai vyks dviem dalimis. Pirmiausia, kalbėsime apie socialinio verslumo fondą. Sofija Okoni yra mūsų pranešėja, taigi pirmiausia, išklausysime pranešėjos pranešimo pristatymą, o po to mini klausimai. Po to vėl suteiksime žodį pranešėjai ir visą tai reikia padaryti per valandą, atimant tas 10 minučių, kurios jau praėjo. Sofija. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponė Žioning, ponė Odonoja. Šiandien labai džiaugiuosi galėdama kalbėti tą temą, kuri yra pirmą kartą aptariama čia Europos parlamente ir bendrai visose ES institucijose, kalbaina apie Europos socialinio verslumo fondus ir investicijas į tos fondus. Taigi, pristatau pranešimą prieš klausimų šią temą. E, kalbant apie patį pranešimą, norėčiau pasakyti, kad e, iš tiesų Europos komisijos pasiūlymas buvo puikus. Tas pasiūlymas tikrai yra gan ambicingas, gerai parengtas tekstas. Tiesiog yra užsibrėžiami aktyvūs tikslai. Na ir dabar Europos parlamente uh, mes dažniau galbūt reaguojame į komisijos pasiūlymus, e, bandome parengti kokias tai regulia, parengtas, parengti reguliavimo priemonės, o čia yra siūlymas investuoti į socialinės įmonės Europoje. Ir tas žingsnis yra labai įdomus. Ir būtent to mums ir reikia, reikia finansuoti socialinės įmonės visoje Europos Sąjungoje. Na ir pirmiausia, kas yra ta socialinė įmonė? Pagrindinis socialinės įmonės tikslas yra ne pelno siekimas, e, tai yra antra, antra rūšės tikslas, pagrindinis tikslas yra sukurti teigiamą socialinį poveikį. Pavyzdžiui, kalbant apie socialinį būstą, taip pat apie pažeidžiamų arba atstumtų žmonių integraciją, E, neįgaliųjų įdarbinimą, taip pat, e, pavyzdžiui, vienas iš galimų pavyzdžių būtų franči, frančizė išduodama kir, kirpyklai, tai yra socialinė kirpykla. Ir tai būtų galimybė teikti paslaugas tiems žmonėms, kurie negali, negauna prieigos prie tokių paslaugų, tai yra galimybė sunkumus patirintiems asmenims e, gauti darbo arba gauti socialinį būstą ir tokiu būdu yra integruojami žmonės, kurie patiria sunkumų. Tai yra 10 procentų visų ES įmonių ir daugiau nei 11 milijonų darbuotojų dirba šiame sektorė, tai yra visiškai naujas sektorius ir jį reikia sutvarkyti. Koks yra pasiūlymo dėl reglamento tikslas. Pirmasis tikslas yra sukurti tokį e, pasą, europinę, europinį ženklinimą tokiems Europos socialinio verslumo fondams ESVF. E, toks europinis pasas e, būtų galimybė profesionaliems investuotojams investuoti į socialinį sektorių, tai būtų socialinės investicijos. Na ir aišku, reikalinga laikytis tam tikrų sąlygų, kurios yra apibrėžiamos reglamente, sąlygų, kurios yra susijusios su socialinių įmonių finansavimu, nes dažniausiai dabar tokios įmonės yra finansuojamos tik tai iš subsidijų ir to joms nepakanka, taigi reikia užtikrinti daugiau saugumo, tikrumo tokioms socialinėms įmonėms. Na ir šiame tekste mes tiesiog siūlome, e, kad e, tokie fondai būtų lengvai prieinami investuotojams, patrauklumas, prieinamumas yra labai svarbus elementai, taip pat, kad būtų užtikrinamas tinkamas saugumas. Lankstumas, e, gali, kalbant apie galimybės gauti finansavimą iš tokių fondų. Na ir Mes manome, kad toks, tokia priemonė būtų iš tiesų naudinga, jeigu ji būtų patraukli ir lengvai prieinama. Taigi reikalinga lanksti priemonė ir aš siūlau štai ką. Turi būti numatyta didelė finansavimo priemonių didelės galimybės ir Europos komisija yra pasiūlysi, pasiūlysi 70 procentų investavimo investicijų viršutinę ribą, kalbant apie socialinės investicijas. E, mano vertinimu, ta viršutinė riba yra tinkama. Šimtas procentų būtų nelabai e, įmanoma, nes tai būtų susijęs su perdėm didelė rizika, o 70 procentų mano vertinimu yra visai neblogas lygis. Dar vienas aspektas yra informavimas. Labai svarbu, kad ta priemonė būtų gerai žinoma. Uh, gerai žinoma ir investuotojams, ir taip pat įmonėms, e, kurioms ši priemonė yra skiriama. Taigi, aš reikalauju, kad e, būtų atliktas tinkamas visuomenės informavimo darbas. E, Ta turėtų padaryti ir ES institucijos, ir kompetentingos valstybių narių institucijos. Taip pat, aišku, reikia nepamiršti, kad tam tikrose valstybėse narėse jau egzistuoja panašių priemonių ir mes nenorime jų panaikinti, nes socialinių įmonių srityje jau yra sukaupta šiek tiek patirties tam tikrose valstybėse narėse, taigi reikia tą patirtį perkelti, ją, pas, ją pasitelkti. Na ir dar vienas aspektas - prieinamumas, saugumas. Uh, prieinamumas neturi būti saugumo sąskaita numatomas. E, taip pat aš norėčiau, kad fondų valdytojai ne tik tai būtų registruojami, bet jiems būtų išduodami atitinkami e, leidimai, pat tokie veiklos patvirtinimai. Taip pat reikalingas tam tikras depozitoriumas tam, kad būtų galima atsekti tų fondų buveinės ir norėčiau, kad būtų parinktas toksai lankstus formatas. Taip pat norėčiau, kad būtų užtikrinamas saugumas, teisinis saugumas e, šiuo tekstu ir man atrodo, kad tas tekstas ir taip yra gan, gan aiškus. Na ir pabaigai e, peržiūra. Kalbant apie šį reglamentą, Apie pir, kalbame juk apie pirmąjį etapą ir reiks išanalizuoti įvairius aspektus per tam tikrą laikotarpį, tą turės padaryti komisija. Ir reikalinga bus peržiūra, reiks jos metu išanalizuoti įvairias galimybės, galbūt praplėsti teksto taikymo apriepti, tai būtų pirmas peržiūros tikslas. Taip pat e, pežiūra reikalinga, kad būtų galima įvertinti, kokių socialinių padarinių davė tokios, tokie fondai. Man atrodo, tai irgi yra įdomus aspektas. Ir taip pat įgyvendinus tą, tą reglamentą reiktų išanalizuoti įvairius aspektus, kad būtų galima optimaliai panaudoti tokius investicijų fondus Tai aktualu ir investuotojams, ir tors, toms socialinėms įmonėms, kurios e, gali gauti naudos iš tų fondų. Taigi, taip, tiek trumpai norėčiau pristatyti pranešimą. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo labai konstruktyviai įvairiose diskusijose. Taip pat norėčiau padėkoti ir Filipui Lambertui, kuris e, rengia kitą pranešimą, kuris yra susijęs su rizikos kapitalu ir jis bus pristatytas. Tai tie du dalykai iš principo yra vieno paketo dvi dalys. Taip pat norėčiau, kad padiskutuotumėme apie šį pranešimą ir dabar mielai norėčiau užklausyti ekspertų, kurie pristatys savo pozicijas. Ačiū. Thank you very much. Um, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį mūsų dviems e, prelegentams. Pirmiausia, Nikol, Nikas O'Donoghue, kuris yra Big Society Capital vadovas. Ir po to e, Miriam Šionin, kuri yra Shop Foundation for Social Entrepreneurship e, vadovė. Uh, Taigi prašom kalbėti nelabai ilgai, nes neturim daug laiko, nes po to suteiksime žodį nariams, šešėliniams pranešėjams, nežinau, kiek laiko jiems turime. Kartu ir pranešimą e, analizuojame ir e, užduodame klausimus prelegentams, taigi bandysime eigoje spręsti tai. Ačiū už galimybę kreiptis jūs Pirmiausia, aš noriu pristatyti Big Society Capital, kuris įkurtas e, e, Junktinė karalystė kaip e, dedikuotas socialinių investicijų bankas. Jis panaudoja du šaltinius. Pirmiausia, nenaudojamos sąskaitas bankose ir kur, kurie panaudojami formuojant Big Society Capital kapitalą. Ir bet to kiti bankai taip pat sutiko investuoti 200 milijonų tie pinigai padės stimuliuoti socialinių investicijų augimą Junktinėje karalystėje, investuojant į socialinių investicijų ir finansų tarpininkus. Tos organizacijos palengvina ar organizuoja paskolų ar kitų investicijų perkelimą į socialinio sektoriaus organizacijas. Pagal mūsų apibrėžimą socialinio sektoriaus organizacijos yra tos, kurios turi pasarnauti visuomeniai, o ne siekti pelno akcininkams ar savininkams. Tai yra labdaros organizacijos, socialinės įmonės, bendruomenių organizacijos, įvairius kooperatyvai. Ir kai kuriomis aplinkybėmis jos gali įtraukti ir pelno organizacijas. Svarbu pripažįsti, kad mūsų organizacija investuos, mes netikėme subsidijų, nes tikimės atgauti savo kapitalą, atspindint investicijų riziką ir socialinę vertę, kurią sukuria investicijos. Galime gauti pelno iš investicijų. Tačiau e, pagal už mažesnį pelno normą negu paprastai, e, nors pats BSC turi išlikti e, na, pastovus tvarus. Manęs prašė, kaip pakalbėti, kaip kurti investicijų rinką Europoje. Na, sukurti rinką reikia trijų dalykų. Reikia kapitalo, paklausos tam kapitalui ir veikėjų, kurie kartu suderintų tą paklausą ir pasiūlą. O socialinių investicijų rinka yra tokia pati. Taigi pakalbėsiu apie tuos tris elementus. Pirmiausia, kapitalo pasiūla priklauso nuo to, kaip investuotojai, kurie nori investuoti, kad sukurtų socialinį e, poveikį už finansinę gražą. Mes manome, kad tokiams investicijoms yra poreikis, tačiau jis nepanaudojamas. Junkinių karalystė apklausos rodo, kad 65 procentai investuotojų galvotų apie tokias investicijas, bet beveik niekas iki šiol nepadarė tokių investicijų. Svarbiausia priežastis yra, yra ta, kad kas, kaip tai atrodo, kas pas, paskirsta tokį, e, kapita, į tokias investicijas, kokią riziką ar kokią finansinę gražą, gražą galėtų būti. Ši problema sprendžiama salinių investicijų priemonėmis kurias valdo e, jau nusistovėję investicijų valdytojai. Ir mes džiaugiamės komisijos pasiūlymu, kad bus sukurtas toks fondas padėdant spręsti e, šią problemą. Tačiau komisija turi užtikrinti, kad tos priemonės turėtų, galėtų laisvai investuoti į vairiausias socialinių investicijų galimybės ir nebūtų apribojamos investicijų dydžių. Mes siekiame aukti ir didinti socialinės įmonės, joms augant nebūtinai jos taps komercinė e, finansavimo forma. Ir jeigu pribosime e, jų e, galimybės veikti tik su mažomis įmonėmis, apribosime jų augimo galimybės. Be to reikia investuoti į vairias priemonės, skaitant socialinio poveikio obligacijas, kuri tokio, tokio tipo vertimis popieris sukurtas Junktinė karalystė siekiant finansuoti socialinės organizacijas. Jas reikia paremti taip pat finansinio reguliavimo išimtimis, kad būtų e, galima lengviau investuoti, pigiau investuoti, galbūt atleisti nuo mokesčių kai kuriuose srityse, kur e, graža yra mažesnė negu rinkoje. Iš paklausos pusės tam reikia socialinių įstaigų, įmonių, kurios turėtų teisinę struktūrą ir žinias, kaip panaudoti investicijas. Nebūtinai taip yra, dauguma socialinių įstaigų įmonių e, daugiausia galvoja apie tai, kaip e, padaryti socialinį poveikį. E, Pirminkė prašo kalbėto kalbėti šiek tiek lėčiau. Dauguma socialinių įmonių daro, siekia padaryti socialinį poveikį, nekreipiamas dėmesio per daug į savo balansą ar lėšų srautus ir aišku ne, ne, nesiekia gauti e, pelno. Tam reikalingos techninė, tam reikalinga techninė parama ir kiti dalykai, e, verslo planai ir panašiai. Salėms įmonėms reikia, kad investuotojai pateiktų, teiktų įvairiautą kapitalo paramą. Paskolos turi būti ilgalaikės, e, už tokias palūkonas, kurios prieinamas, bet taip pat tam pat reikia ir e, kapitalo, ilgalaikio kapitalo kuris būtų susijęs su verslo sėkme. Labai dažnai e, šioje srityje tai sunku pasiekti. Na ir pagaliau, netgi jeigu pasiūla ir paklausa egzistuoja, jeigu investuotojai supranta socialinės investicijas, o socialinės įmonės sugeba priimti tokias investicijas, nebus rinkos be institucijų, kurios susi, e, sujungtų e, kapitalo E, tiekėjus ir naudotojus. Tai yra tarpininkius. Ir tokia yra mūsų misija. Mes e, tiekime kapitalą atitinkamiems socialiniams bankams, mes remiame naujoviškas partnerystės struktūras, pavyzdžiui, e, socialinės obligacijas, taip pat siekiame padėti suteikdami veiklos kapitalą ir panašiai. Aš noriu pabrėžti, kad kad mes manome, kad sąjungų investicijų rinka e, yra pačioje pradžioje savo gyvavimo ir dar nesugeba atsakyti visus iššūkius, tačiau potencialą turime, galime pritraukti milijardus eurų, e, siekiant išspręsti tas problemas. E, Ten tie pinigai, tos lėšos prisidėtų prie valstybių socialinių programų, prie labdarystės. Ir tokiu būdu galėtume socialiniams įmonėms padėti padėti pritraukti papildomą kapitalą. Ir e, tikimės, kad Europos iniciatyvos prisidės prie to taip pat. Uh, Labai ačiū. Aš turiu greičio matuoklį čia e, ir seksiu, kaip greitai jūs kalbate. kalbate. Miriam, prašom. Okay. Um, so before providing comments on the... Prieš komentuodama reglamento projektą, aš dar norėčiau pristatyti Klauso Švab fondą. Klauso Švabo fondas buvo pirma paramos organizacija socialinėms įmonėms. 2000 metais buvo įsteigtas šis fondas Klauso ir jo žmonos Hilde Švab, ekonomikos forumo vadovų. Ir maždaug tūkstantį socialinių įmonių pas mus mūsų tinkle veikia ir dabar 200 socialinių verslininkų lyderių yra mūsų fonde. Mes neteikėme tiesioginių finansinių investicijų, tačiau leidžia, padedame investuotojams per pasaulinio ekonominio forumo renginius, Davoso konferenciją sausio pabaigoje ir uh, Iš tiesų gauname daug labai atviros informacijos iš socialinių verslininkų ir tokiu būdu mes plečiame šioje srityje. Taip pat vienijame ir nemažai socialinių inovacijų ekspertų. Kalbant apie pasaulinio ekonominės forumo socialinė, socialinės tarybos veiklą, yra 20 ekspertų, socialiniai verslininkai, fondų valdytojai, kalbant apie socialinės investicijas, akademikai, bankininkai ir galiausia pavyzdžiui, ir Nikas O'Donohau yra irgi socialinių inovacijų tarybos narys. Taigi aš daugiausia kalbėsiu apie tai, ką tarybos ekspertai ir taip pat e, mano darbo su socialiniais verslininkais e, rezultatas per pastarąjį dešimtmetį yra štai koks. Mes girdėjome, koks yra socialinių įmonių apibrėžimas, socialinių įmonių fondų apibrėžimas ir aš uh, Daugiausia kalbėsiu apie socialinius verslininkus. 50 procentų laiko jie turi skirti kapitalui užsitikrinti, finansavimui užsitikrinti. Ir tai yra tikrai neveiksminga. Socialinių įmonių kapitalo rinka turi būti kur kas efektyvesnė ir veiksmingesnė. Matome, kad socialinėms įmonėms yra ypatingai sudėtinga gauti finansavimą nuo 200 tūkstančių iki 2 milijonų eurų. Ir tai yra pagrindinis elementas visoms socialinėms įmonėms. Na ir ypatingai, kalbant apie mažesnius, mažesnius fond, fondus. Ir dažniausiai, pažiūrėjau, yra stambesni, daugiau kaip 2 milijonų fondai, o valdymo ištekliai ir kaštai iš principo yra panašus. Dauguma socialinių verslininkų jiems e, sunku uh, sukaupti patirties, užsitikrinti finansavimą, taigi reikia teikti negražinamas paskolas ir techninę paramą arba kurti tarpininkų rinką su viešųjų lėšų pagalba. Na, kalbant apie stebėsenos problemą ir atsiskaitimo klausimus. Indijoje, pavyzdžiui, keturi pelno siekiantys investuotojai socialiniai verslą numuša nuo pagrindinio socialinio tikslo. Ir svarbus uždavinys yra pasirūpinti, kad ir toliau būtų investuojama socialinės įmonės. Reikia surasti tinkamą atsiskaitimo mechanizmą, neapsunkinant smulkesnių fondų, perdėm detaliais reglamentais, atsiskaitimo reikalavimais, nes tuo reiks pasirūpinti ateinančiais metais. Puiku, kad matome jau nemažai vairių standartų, kaip kad Europos socia... E, atsiskaitimo atskaitos standartai, kurie buvo pasiskolinti iš JAV standartų. Tačiau, aišku, reguliuotojai turės taikstyti su keliais e, apskaitos standartais dar eilę metų. Na ir jeigu bus prieinamos duomenų masės, tuomet bus ir mokslinių tyrimų, uh, šioje srityje ženklinimo reikšmė. Kiekvienas ekspertas fondo valdytojas, su kuriuo kalbėjau, sveikino tokios europinės etiketės perspektyvas. Visi taip pat pritarė, kad tokių fondų portfelis turėtų leisti, numatyti galimybę investuoti už ES ribų, tačiau šiame pasiūlyme dėja apie tai nėra užsimenama. Uh, Užsimenama taip pat e, dėl kapitalo procento, kiek jo reiktų investuoti. Kai kurie respondentai mano, kad 80 ar 90 procentų turėtų būti numatytos tokios ribos tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti investavimo galimybės. Buvo manančiųjų, kad gal užtektų ir 50 procentų nes būtų galima socialinės ir įprastinės investicijas e, suderinti ir tokiu būdu ir rizika būtų mažesnė ir būtų grinų pinigų srautai užtikrinami, tačiau bendrai 70 procentų buvo laikoma visai neblogu atspirties tašku. Na ir pabaigai dar norėčiau pabrėžti, kokios galėtų būti ateities perspektyvos ES išsaugant socialinės vertybės. Pirmiausia, teikti mokestinės lengvatas, skatinant socialinę socialinį verslumą, ypatingai jeigu fondai negauna pelno, tuomet e, būtų galima galbūt neapmokestinti tam tikros dalies, ypatingai susijusios su labdara. Taip pat e, mažos gražos investavimo kapitalas e, čia rizikos ir gražos santykis būtų kur kas parankesnis ir tokiu būdu būtų galima lengviau pritraukti investicijas. Taigi tokio, tokių priemonių pagalba ES valstybių vyriausybės galėtų tikrai sti stimuliuoti e, investicijas į socialinį sektorių. Ir aš pritariu kitam prelegentui, kuris irgi pasveikino šį pasiūlymą. Taip pat ačiū už galimybę šiandien pasakyti šiose diskusijose. Um, okay, um... Kągi, labai ačiū. Aš manau, kad dabar aš kreipsiuosi į narius ir pirmiausia šešėlinius pranešėjus, kadangi laiko turime nedaug. E, turėsime išklausyti visų klausimų, o paskui paprašyti kalbėtojų juos atsakyti, o paskui klausimus atsakys pranešėjas. Taigi nariai dabar gali užduoti klausimus kalbėjusiems ir taip pat pateikti savo pastabas dėl pranešimo pasiūlymo, pranešimo projekto. Atsiprašau, Said. Čia du Saidai, kuris iš jų? Taip, dar ir kavą atnešė, tai visai susipainėjom. Kągi, kalbėsiu olandiškai ir pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą ir taip pat mūsų svečiams už šios temos pristatymą. Manau, kad daugelįje valstybių narių socialinio verslumo fondo koncepcija yra pakankamai nauja. Daugelįje valstybių narių tai vis dėlto yra tvarkoma valstybiniu lygiu, nesvarbu ar tai būtų vietos valdžios lygis ar regionų valdžios lygis. Tačiau, žinoma, reikia skatinti privatų verslą investuoti kuo daugiau į socialinę ekonomiką. Dėl to mūsų frakcija taip pat palaiko šią iniciatyvą ir taip pat palaiko tą europinio ženklinimo idėją. Dabar privatus sektorius yra vis labiau pasirinkęs investuoti taip, kad tos investicijos būtų socialiai atsakingos. Ir manau, kad europinė etiketė, tas europinis ženklinimas irgi būtų nemažas įnašas ir nemaža paskata toms įmonėms, kurios nori dalį savo lėšų skirti uh, projektams socialinės ekonomikos srityje. Taigi manau, kad pranešėja visiškai teisi, kai sako, kad reikalingas lankstus režimas, lanksti sistema, kad ją būtų galima lengvai pasinaudoti. Tačiau be abejo gali būti įvairiausio pobūdžio investuotojų, gali būti didelių įmonių arba taip pat privatus asmenys gali norėti investuoti arba kai kurie žmonės norėtų skirti pinigus tokiam fondui ir tuomet galbūt tas slengstis, 100 tūkstančių eurų slengstis, būtų šiek tiek per aukštas, ypač privatiems asmenims. Taigi toks būtų klausimas pranešėjai. Antras dalykas - apibrėžimai. Kaip apibrėžiamas socialinis sektorius? Aš manau, visose šalyse tas apibrėžimas šiek tiek skiriasi. Ar mes pirmiausia kalbame apie tuos žmonės, kurie dirbs projekto kontekste, ar jie kažkokias specialias užduotis atliks dirbdami toje socialinės ekonomikos srityje, nes yra ta pilka zona tarp taip vadinamos socialinės ekonomikos ir tikrosios ekonomikos, jeigu galiu tokius savokas naudoti. Galbūt ekspertai taip pat šiek tiek turės pamastymų šią temą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Kartu su pasu yra ir kitų kliučių kalbant apie tarpvalstybinės investicijas. Pinigų režimas skiriasi, taisyklės skiriasi, bendro finansavimo taisyklės skiriasi. Ar matote kokį nors būdų spręsti šią situaciją ES lygmenių? Tai tiek. Ačiū, Ove. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū pranešėjai už įžanginės pastabas. Aš norėjau užduoti tą patį klausimą dėl apibrėžimo ir taip pat 100 tūkstančių eurų slengščio, kai kalbama apie profesionalius investuotojus ar e, mažmeninės investicijas. Taip pat norėčiau šiek tiek išsameu išgirti apie tą 70 procentų slengsti, kurį minėjote. Galbūt ta riba turėtų būti šiek tiek aukštesnė, kad investicijos būtų efektyvesnės. Norėčiau, tiesą sakant, pamatyti gerų pavyzdžių, kuriuos pavyzdžius matau čia pateiktus raštu, tačiau ne visi jie mane įtikina. Ir tas pats taikytina ir apibrėžimui, apibrėžčiai įtikinkite mane. Pirmiausia, reikia pridėtinės vertės Europos lygių ir taip pat socialinės pridėtinės vertės. Aš nesu profesionalus investuotojas, aš esu mm, mažas investuotojas, investuotojas mažmenininkas ir aš investuoju, sakykime, į socialinius projektus, į socialinį verslumą. Ir galbūt man nereikia gražos, tačiau man reikia kai ko daugiau. Man reikia gerų pavyzdžių, kad aš pamatyčiau, jog tos įmonės, tos organizacijos daro tai, ką jie žada. Ir buvo atvejų ne vienoje šalyje, kai sistema buvo piktnaudžiaujama. Ačiū, Filip. Šiandien kalbėsiu prancūziškai, nes galų galia tai mano gimtoji kalba. Aš norėčiau padėkoti už puikius paaiškinimus, už puikią įžangą. Socialinės investicijos Europoje yra labai reikalingos ir labai naudingos. Ir mes galime tik tai džiaugtis, kad komisija nusprendė nagrinėti šį klausimą. Buvo nemažai klausimų dėl trečios straipsnio, buvo klausima, ar naudinga įtraukti tas priemonės, kurios jau yra reglamente. Nes manome, kad tos iniciatyvos dėl to gali tapti pažeidžiamomis dėl antro pakeitimo. Said jau tai minėjo ir e, ta idėja, kaip pristatyti šios fondus individams, privatiems asmenims, tikrai svarstytina. Žinoma, kartu norime ir apsaugoti vartotojai. Tiesą sakant, Europoje toks dalykas jau egzistuoja. Pernai gruodžio mėnesį Belgijos vyriausybė išleido naujas obligacijas privatiems asmenims, šitaip e, bandydama suvaldyti valstybinę skolą. Taigi yra panašių iniciatyvų, socialinio investavimo iniciatyvų. Ir tokių investicijų graža, dividendai ne visuomet yra patys didžiausi, tačiau jos vis dėlto yra naudingos. Taigi e, reikia pagalvoti apie potencialius investuotojus ir galbūt vertėtų galvoti ir apie privačius asmenis. Taip pat manau, kad reikia rezultatų rodiklių, lengvai pamatuojamų rezultatų rodiklių ir apie tai kalbame ir trečiajame straipsnėje. Ir čia galėtume šiek tiek tiksliau suformuoti, kasgi yra tas teigiamas socialinis poveikis, nes e, galbūt kažkokie teigiami išoriniai veiksniai sakykime, socialinė įmonė, kuri atkuria kažkokius gamtinius išteklius, sumažina taršą, kažkas, kas daro teigiamą poveikį ir ką galima pakankamai lengvai pamatuoti. Galiausiai peržiūros nuostata, 33 pakeitimas, čia vėlgi e, reiktų pagalvoti apie esmą vaidmenį šie pakeitimai nepakeičia pačios reglamento dvasios, tiesiog norima jį pagerinti. O kalbėtojai tikrai viską labai išsamei paaiškino ir neturiu jiems klausimų. Sajan, labai ačiū. E, Aš atsiprašau, kad norėjau kalbėti anksčiau, nes skirtumas tarp salyt ir salyt tikrai nelabai didelis. Ir labai džiugu, kad mums paaiškinote, koks bus šių teisės aktų poveikis. Taip pat ačiū Sofijai už diskusiją, nes diskusijos atmosfera iš tikrųjų labai mums padėjo gilintis į dalyko esmę mes iš tikrųjų visi siekime tų pačių tikslų ir Aš tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai dirbsime tą linkmę. Turiu porą klausimų ir taip pat porą pastabų. Kaip supratau iš diskusijų su komisija, e, jie nori pirmiausia įtraukti profesionalius investuotojus, kad sukurtų tam tikrą reputaciją, tam tikrą etiketę. Tačiau vis dėlto dar kila klausimas, kaip e, paskatinti mažmeninius investuotojus sutelkti savo lėšas ir e, paskatinti juos daugiau investuoti į socialinio verslumo fondus, investuoti susikooperavus bendrai ir galbūt e, jūs turite minčių, kaip to pasiekti. Dar vienas dalykas - ta riba ir ta etiketė ir, sakykime, investicijos iki 500 tūkstančių eurų. Nes e, nežinia, kaip taip pragmatiškai spręsti, sakykime, jeigu e, tą etiketę reikia suteikti arba ją atimti. Vėliau kalbėsiu apie rizikos kapitalą, bet dabar apie socialinio verslumo fondus. Kokius jūs matote to depozitorimo reikalavimus, privalumus ir trūkumus? Pranešėja minėjo šį depozitorimą. Ar jūs manote, kad tai teigiamas žingsnis, ar tai nesukurs papildomų sunkumų, kaip manote to depozitoriumo reikalavimo, kokia yra nauda. Ačiū. Paskutinis mano kalbėtojas rašė yra Jorgen. Jeigu dar yra narių norinčių pasisakyti, man praneškite. Jorgen, prašau. Ačiū. Sharon. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už nuveiktą darbą. Ir iš tiesų šis darbas mums suteikia gerą pagrindą diskusijoms. Tačiau norėčiau pasinaudoti progą ir priminti jums esminius principus. Jau du dešimtmečius dirbu šioje srityje ir esu gerai su ją susipažinęs. Ir Vokietijoje, žinoma, yra savas požiūris į šį sektorių ir orientavimasis į žmonių poreikius ir darbo pobūdį yra labai svarbus. Ir jau anksčiau mes daug dirbome šioje srityje ir vienas iš esminių klausimų yra tas, kad čia mes žiūrime iš visai kitos perspektyvos ne tai, kad visiškai pamirštame tikslą, bet mes žvelgiame iš investuotojo perspektyvos, būtent svarstome, kokie yra investuotojo lūkesčiai, investuotojo tikslai ir kaip mes tą perspektyvą galima pakreipti ir kaip gauti naudos kaip gauti gražos iš tokio pobūdžio investicijų. Taigi tas perspektyvos pasikeitimas iš tikrųjų turi būti suprantamas ir, sakykime, kaimo regionuose. Sakykime, yra poreikis investuoti į tokias sritis, kur skurdas yra didesnis ir kur skurdo problemą reikia spręsti. Taigi, tokiais atvejais pritraukti investicijas nėra paprasta, kadangi tų pinigų, tų investuotojų paprasčiausiai nėra. Tačiau kyla klausimas, ar tokios socialinės investicijos yra gera priemonė sakykime, pietų Vokietijoje yra fondų, yra įvairiausių galimybių ir socialinis investavimas, socialinis verslumas yra nebloga galimybė. Tačiau kitose srityse nėra atitinkamų fondų ir šios priemonės gali būti neveiksmingos. Ir man kyla klausimas, kiek tokia priemonė yra efektyvi už ES ribų. Taip pat tikriausiai susidursime su įvairaus pobūdžio sunkumai, sakykime, žmonės bendradarbiaus, susijungs vieni su kitais ir sutelks lėšas ir taip galės konkuruoti ekonom, kitose ekonomikos srityse. Žinoma, kyla klausimas, ar įmanoma sukurti atitinkamą aplinką, aplinką, kuri būtų patraukli ir investuotojams. Ar įmanoma e, sukurti įdarbinimo galimybės, tačiau kai kuriais atvejais, ypač už ES ribų, gali susikurti gana subtili situacija, gana ypatinga situacija, tačiau žinoma, tai reikia plačiau aptarti. Kągi, ačiū. Nėra daugiau prašančių žodžio, taigi dabar siūlyčiau vėl kreiptis į Nik, Miriam ir Sofi ir turime 15 minučių jų atsakymams. Prašau, Nik. Ačiū. Pabandysiu atsakyti į keletą klausimų. Pirmasis dėl 100 tūkstančių eurų ribos. Ar prarandame kažką apsiribodami profesionaliais e, investuotojais? Mano nuomonė taip. Man atrodo, yra noro iš vyraus lygmens investuotojų, galbūt netgi daugiau iš mažesnių investuocijų dalyvauti. Pateisimas yra tai, kad yra rizikos tokioje investicijoje. Aišku, kad rizikos yra bet kokiose investicijose, tačiau nebūtinai teisinga tai, kad kai kalbame apie didesnės, didesnės investicijas, kai skoliname socialiniams įmonėms, statistiniai skaičiai rodo, kad nebūtinai taip. Man atrodo, kad būtų geriau galvoti apie mažesnę šių fondų pradinę ribą dėl apibriešties. Tai yra problemiškas rytis apskritai. Mes socialinę įmonę apibrėžiame pagal dvi charakteristikas. Tai yra vienas, kokia yra jų socialinė misija, tai gali būti pagal tai, kokius žmonės jie įdarbina, kokias paslaugas teipia, teikia. Tačiau ta socialinė misija turi būti aiškiai apibrėžiama ir apibrėžiama turi būti įrašyti bendri, bendrovės įstatose. Idealiu atveju tai turėtų būti prižiūrima kažkokio reguliuotojo, kaip yra Junktinėje karalystėje. O bendrovė įstatymas turėtų numatyti, ką jos gali daryti su pelnu. Labai aiškiai reikia įsivaizduoti, kai kurios, kai kurias struktūras e, yra paprasta tai daryti, tačiau sudėtingiau, kai kalbame apie įmonės siekiančias pelno. Tačiau jeigu galvosime apie tos dalykus, apie socialinę misiją, kaip jie žiūri į pelną ir kaip užtikrinti žinoti, ką darys tos įmonės su pelnu, yra svarbiausi dalykai. Tai du pagrindiniai klausimai, kuriuos norėjau atsakyti. Kažkas kalbėjo apie tos socialinės įmonės etiketę. Taip, ar galima ją paknaužiauti? Turbūt. Tai reikėtų apibriežti, kas galėtų gauti tą etiketę ir kokios investicijos yra tinkamos ir reikalinga tam tikra priežiūra. Taip pat socialinio poveikio matavimas taip pat yra svarbus. Dėl 500 milijonų eurų turto ribos, aš nesuprantu, kodėl ji reikalinga. E, mastas yra labai svarbus ir e, mastas yra svarbus ir socialinėse įmose. Masto, masto ekonomija. Ačiū, toliau Miriem. Galėčiau prisidėti prie pasakytų dalykų. Šimtas tūkstančių riba investuotojams mikrofinansavimo sektorijoje, kuris paprastai manoma yra dešimt metų nuėjęs toliau į priekį negu socialinės investicijos. Taip, pavyzdžiui, galima pasakyti, Credit Suisse turi e, mažmeninį fondą, į kurį investuotojai gali investuoti, teikdami finansavimą mikrofinansavimo bendrovėmis. Kyvaha iš jungtinių valstybių, bet kam internetu teikia labai paprastą priemonę, kuri padeda investuoti netgi ir vieną eurą. Taigi yra priemonių, kurios uh, rodo, kaip pasiekti mažmeninę sritį. Aš pasakyčiau, kad dauguma maž, mažų fondų, kurie egzistuoja dabar, yra susijęs su šimtų tūkstančių ir daugiau investicijomis, nes ieškoti mažų investuotojų ne, neveiksminga. Tačiau atvirumas mažesniems investuotojams būtų naudingas, galbūt galėtų būti 50 tūkstančių. Netgi pasturtingiausi žmonės gali pagalvoti, kad čia yra rizginga investicija ir norėtų investuoti mažiau. Ir šimtas tūkstančių, jeigu tai yra, kad ir vienas procentas jūsų likvidaus kapitalo vis tiek kelia jums riziką jūsų grinai vertai. Dėl apibriešties matome, kad, kaip minėta, ta pilkoji zona didėja, kuri gali po to privesti prie e, piknaudžiavimo ar skirtingų interpretacijų. Dabar mes e, dirbame su savo socialiniais verslininkais, savo bendruomenėje, ieškodami e, savireguliavimo, siekdami nubriežti ribą tarp socialinio verslo ir paprastos įmonės, kuri galbūt labai socialiai atsakinga. Tai yra susijęs su, su akcininkų struktūra, pelno paskirstimu, galbūt aukščiausio ir mažiausio atlyginimų santykių, skaidrumo, valdymo dalykais. Ir mes matome, kad kaupiama šioje srityje papildomos žinios. Dėl bendresnių filosofinių klausimų, dėl socialinių įmonių srities, aš, kaip būdama vokietė, žinau apie Vokietijos diskusiją apie socialinės gerovės valstybę, bet mes matome, kad socialiniai verslininkai yra vertingas priedas prie esamos e, e, gerovės valstybės struktūrų. Jie sukuria naujoviškus, veiksmingus e, mechanizmus, kurie prie to prisideda. prisideda. Paprastai jie ateina iš esamos aplinkos ir jie puikiai žino, kokie yra žmonių poreikiai. Ir dažnai randa labai gerus mechanizmus tam padaryti. Dėl to, kaip rasti pinigų tose srityse, taip tai gali būti sunku. Investicijų fondai tokie kaip Londone, Münchene, Ženevoje ar Curiche atsiradę nebūtinai siekia kitas e, teritorijas, bet praėjus kažkuriam laikui ieško tokių teritorijų. Mes dažnai pabrėžime apie tai, kad reikia investuoti vietoje. Taigi dauguma socialinių investicijų fondų Vokietijoje tyčia sako, kad mes norime investuoti tik tai vokiškai kalbančiose teritorijose, mes norime kurti pridėtinę vertę. Tačiau tai ir tai nebūtinai yra problema, kad reikėtų jėga apriboti tas e, investicijas iš ES, nes matome kitokias investicijas, kurio, kurios tampa tam tikra verslo šaka. Ir čia būtų prarandama, jeigu apsiribotume tik tai e, investicijomis ES. Dabar kalbame apie fondus, kurie egzistuoja Luksemburgė ar Šveicarijoje. Ir jie turi minčių, kaip sukurti, kad ir pasaulinio masto e, verslą. Ačiū. Mes pasivėjome prarastą laiką, tai dabar žodis Sofijai. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti tą aplinką, kurioje man reikėjo renkti šį pranešimą ir norėčiau pasakyti, kad komisijos pasiūlymai yra aukštos kokybės darbo rezultatas. Na ir ta. Ir darbo aplinka buvo labai palanki ir Europos komisijos pasiūlymai labai aukštos kokybės, taigi norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų išsakytas mintis mano pranešimo atžvilgiu. Aš detaliai dabar ne, nekalbėsiu, dar laukia tolesnis darbas, tačiau kalbant apie tų investicijų fondų, investicinių fondų sukūrimą. Ir norėčiau pasakyti, kad socialiniai verslininkai yra nauja idėja. Socialinės, socialinio verslo fondai, verslų, socialinio verslumo fondai yra nauja mintis. Tai yra tam tikra apsauga tam tikriems investuotojams, kurie norėjo palaukti, kol įsibėgės tų socialinio verslumo fondų sistema. Na ir dabar jie galbūt jaus, jausis saugiau ir galės saugiau investuoti į šiuos fondus. Kalbant apie šimto, apie tas viršutinės ribas didelėms įmonėms, man atrodo, kad reiks dar apie tai pakalbėti. Na, galbūt galime dabar nustatyti vieną ribą, o po to per peržiūrą dar būtų galima pamastyti, kokią viršutinę ribą galėtumėme numatyti stambioms įmonėms. Taip pat, e, ponas, ponė Kliūtė, jūs teigiate, kad e, Europos socialinio verslumo fondai neturėtų būti susiję tik ES įmonėmis. Bet na, tai skirta yra ES socialinėms įmonėms ir tos investicijos, investicijos jų tikslas kurti darbo vietas, užtikrinti augimą šiame konkrečiame socialinėme sektorija. Ir aš norėčiau, kad mes palankesnės sąlygas sukurtumėme savo ES įmonėms. Na ir po to, kalbant apie vystomo bendradarbiavimo politiką, mes galėtumėme, aišku, tą galimybę numatyti ir įmonėms už ES ribų, bet aš manau, kad pirmiausia turėtumėme daugiau dėmesio skirti Europos ekonomikai, bent jau tokia yra mano mintis. Uh, Kitas dar, dar vienas elementas, aš galbūt į visus klausimus ir neatsakysiu, tačiau dėl depozitoriumo. Man atrodo, kad depozitoriumas būtų puikia galimybė užtikrinti saugesnės investicijas, neatsisakant lankstumo ir numatant kuo galima mažesnius kaštus. Taigi to, todėl aš ir pasirinkau tą mintį dėl depozitorimo, tačiau tą mintį, aišku, aptarsime visi kartu. Uh, Na ir visos frakcijos turės atvirai padiskutuoti. Mm, ir norėčiau padėkoti Europos komisijai dar kartą ir Danijai pirmininkaujančiai valstybei, kuri tikrai daug pastangų skyrė šiai temai ir dirbo labai atvirai. Ir ačiū dar kartą visiems prelegentams, visiems pasisakiusiesiems, ačiū ekspertams už tai, kad jie taip atvirai įvertino šį projektą. Dėkoju. Tikėjausi, kad sklandžiai perėsime į kitą darbo tvarkės punktą, bet panašu, kad jį galime pradėti tik tai 4.15, 15 minučių po 4, žinau, kad ne visi šešėliniai pranešėjai čia yra, keletas jau yra atvykę, Danutos Hübner nėra, bet žinau, kad komitetų pirmininkams nėra lengva atsilaisvinti ar nieko, jeigu pradėsime be Danutos? Kągi, būtų gerai panaudoti sutaupytą laiką efektyviai. Tai galbūt, Filipai, leisiu tau jau pasisakyti. Ačiū, Sharon. Dėkoju visiems, kurie atvykote. Iš tiesų man e, toks e, keistas jausmas pirmą kartą esu pranešėjęs, tai neskriauskite manęs. Aišku, gal tema nėra pati sudėtingiausia. Ir norėčiau pradžioje pasakyti štai ką. Mačiau skaičius apie žalių technologijų investicijas Europoje ir tai buvo Junktinio Amerikos valstijų žaliųjų technologijų investicijos, rizikos kapitalo investicijos ir Europos inovacijų modelis, kuris yra susijęs su reglamentais, tikslais, produktų standartais ir panašiai, o JAV inovacijų modelis – yra kur kas labiau generuojamas iš apačios negu Europos inovacijų modelis. Taigi aš manau, kad čia reikia dar daug ką nuveikti, bet nesu visiškas naivolis ir nemanau, kad toks reglamentas būtų atsakas ir visų problemų sprendimas, nes čia yra daug kitų veiksnių. Ir svarbus lygiai taip pat yra Europos požiūris į riziką, į klaidų galimybę, į naujų dalykų išbandymus. Ir ta verslininkystė, to verslumo gal mums šiek tiek Europoje ir trūksta, lyginant su JAV. Taigi šis teisės aktas yra sveikintinas, be jokios abejonės vienodos sąlygos. Na, man tas terminas nelabai patinka, tačiau bendros taisyklės rizikos kapitalo investuotams Europoje yra irgi sveikintinas dalykas. Aš puikiai prisimenu pirmosius pokalbius su Filipu, kur buvo sakoma, kad e, rizikos kapitalo investuotojai yra na, vietoje, vietos veikėjai, bet kažkaip galėtumėm juos paraginti per šiuos teisės aktus. Kaip ir Sofija, ne, nekeičiau nieko iš esmės tame teisės akto projekte, net e, pasitelkiau tą pačią poziciją kaip ir Sofija dėl depozitoriumo. Galime susitarti dėl to, ar ne, bet, na, apie tai matyti vis tiek teks pasikalbėti plačiau. Dabar kvalifikuoti rizikos kapitalo fondą, jų apibrieštis, teigiama, kad jie turėtų būti ES steigiami ir taip pat keliose teksto vietose teigiame, kad nenorime atsižvelgti į tuos rizikos kapitalo fondus, kurie veikia mokeš, palankes mokesčių sąlygas taikomos, taikančiuose regionuose. Tokiu būdu jiems toks europinis pasas nebūtų užduodamas. Na ir dar vienas dalykas. Ką keitėme? Mes leidžiame rizikos kapitalo investicijas į rizikos kapitalo fondus. Tokios sąlygos yra numatytos reglamente. Jau depozitoriumą minėjau, yra dar keletas dalykų tam, kad rizikos kapitalo investuotojai. Čia pasitelkėme kitų teisės aktų nuostatas. Dabar dar keletas dalykų dėl skaidrumo. Reikalinga laikytis tam tikrų taisyklių rizikos kapitalo fondams. Na ir šalia to gal daugiau nieko nepridurčiau. Čia pagrindiniai dalykai. Uh, pirmoms diskusijoms, bet bendrai komisijos pasiūlymas tikrai nebuvo jau toks sudėtingas teisės aktas. Dėl to ir mano pasisakymas toks trumpas. Na, tie kur, žmonės, kurie svarstys šį teisės aktą, kitiems gali atrodyti, kad tai yra belgams labiausiai rūpintis, rūpintis, rūpin, rūpimas klausimas, nes yra pranešėjas belgas ir du šešėliniai pranešėjai belgai. Na, bet mes tikrai labai atviri žmonės, kalbame įvairiomis kalbomis. Tai netgi ir vokiečiai, švedai, britai, jeigu turėtų kokių tai minčių, tai mes labai sveikintumėme. Na, atvirai kalbant, jeigu Junktinės karalystės atstovai galėtų prisidėti prie diskusijų, būtų labai įdomu, nes man atrodo, kad čia yra anglosaksiška mąstysena ir žemyninė mąstysena. Na ir nėra tiesa, kad viskas, visos mintys, kurios gimsta anglosaksiškoje kultūroje, yra nepriimtinos. Taip nėra. Taigi aš matau puikių galimybių susitarti žaliesiems netgi su, su Britais. Taigi pažiūrėsime, ar tai bus įmanoma realybėje. Uh, um... Dėkoju. Na, į tą mažą diskusiją gal nesivelsiu. Dabar žodis dviems kalbėtojams tą temą. Jos Peters yra Capricorn rizikos partnerių atstovas, taip pat profesorius, profesorė daktarė Sophie Manigard, GIMP privataus kapitalo e, pirmininkė Velrik Liovenas ir Gentas valdymo mokykla ir Gento universitetas. Taigi, Jeigu nieks neprieštarauja, tokia tvarka ir suteiksiu žodį. Labadiena, ponios ir ponai. Dėkoju už galimybę pasisakyti šiandieną ir atsakyti į klausimus apie tai, ar komisijos pasiūlymas dėl Europos rizikos kapitalo fondų reglamento yra tinkamas ir pakankamas skatinant rizikos kapitalo pramonę Europoje ir didinant MVI prieigą prie akcinio kapitalo ir kaip tą režimą būtų galima įgyvendinti praktikoje. Savo trumpose pastabose pasitelksiu 26 metų patirtį kaip Europos rizikos kapitalo atstovas. Per tą laikotarpį buvau rizikos kapitalo asociacijos pirmininkas nuo 89 iki 90 metų. Taip pat dalyvavau kuriant ISDAC, visą europinį vertybinių popierių biržos sistemą augimo įmonėms. Per penkerius metus Capricorn, Capricorn rizikos partneriai mes e, sukaupėme 150 milijonų eurų ir investavome tuos tas lėšas į e, švarias technologijas, sveikatos priežiūros technologijų bendrovės Belgijoje, Niderlanduose, Suomijoje ir Luksemburgė ir Luksemburgė yra Europos, ir Europos investicijų fondas. Pusę sumos investavome į 18 Europos smulkių vidutinių įmonių 9 ES valstybėse narėse. Taigi, įtraukus rizikos kapitalą į alternatyvių finansinių priemonių valdymo direktyvą, aš labai vertinu, kad Europos komisija pripažino, jog reikalinga sukurti konkretų režimą rizikos kapitalui, kuris labiau atitiktų rizikos kapitalo fondų dydį, sisteminės rizikos trūkumą, taip pat mūsų ekonominę reikšmę finansuojant novatoriškas augančias smulkės vidinės įmonės ir mūsų vaidmenį kuriant e, darbo vietas, užtikrinant augimą Europai investuojant į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Dėl to bet kokia iniciatyva, kuri leistų numatyti daugiau rizikos kapitalo, yra mums primtina ir mes e, ją sveikiname. Tačiau aš manau, kad Europos rizikos kapitalo pramonė šiandieną susiduria su tam tikrais iššūkiais, kuriuos, kažin, ar galėsime išspręsti su nauja reguliavimo sistema. Dabar mūsų pramonė susiduria su egzistencinė krize. Pastarėjai skaičiai, kurie praeitą savaitę buvo paskelbti EFKA Ženevoje, rodo, kad 2011 metais bendras rizikos kapitalo rizikos kapitalas siekia 4,1 milijardo eurų. Tai yra du trečdaliai tos sumos, kuri buvo sukaupta prieš 20 metų, kai aš pirmininkavau Europos rizikos kapitalo asociacijai. Tai yra 30 procentų tos sumos, kuri praeitais metais buvo sukaupta JAV. Prieš keletą metų studentas, kuris vasarą atliko mokymus, e, teigia, kad Europa, Europai labai trūksta naujai besikūrinčių įmonių. Ir jos yra labai svarbios, turint omenyje klėstėjimo ir augimo perspektyvas ateityje. Taigi tokios iniciatyvos kaip pamokumas 2 ir Bazelis 3 leido investicijas tam tikrų draudimo įmonių ir bankų srityje tenkinti tam tikrus kapitalo reikalavimus. Draudimo įmonė reikia beveik 50 procentų kapitalo atidėti kaip einamojo kapitalo. Na ir tokia draudimo įmonė investuojant į vyriausybinės obligacijas. Čia kapitalo reikalavimai yra niekiniai. Taigi tai reiškia, kad investicijos nuo įmonių ir ilgalaikių kapitalo projektų pereis į tokius pajamų produktus, kaip kad obligacijas. Taigi, ponai ir ponios, sisteminė rizika finansinėje rinkoje tik tai auks ir jokių būdų ne, nemažės. Dabar kyla pavojus, kad kapitalo reikalavimai pagal mokumas 2 bus taikomi pensijų fondams. Ir apie tai yra kalbama profesinio profesinių pensijų direktyvoje ir tokiu būdu mažiau bus investuojama į rizikos kapitalo fondus. Taigi mano nuomonė, komisijos pasiūlymas dėl Europos rizikos kapitalo fondų reglamento yra įdomi savoka, tačiau kažin ar to pakaks, kad galėtumėme paskatinti Europos rizikos kapitalo pramonės plėtrą. Uh, yra neseniai primtų reglamentų, reglamentų, kurie dabar yra aptariami, kur aiškiai matome neigiamą poveikį mūsų pramoniai ir dėl to jūs turite į tai atkreipti dėmesį, siekdami tikslo skatinti smulkių vidinių įmonių prieigą prie akcinio kapitalo Europoje. Na ir dabar, ar tas siūlomas reglamentas yra deramas? Aš manau, kad svarbiausia bus to režimo detalus įgyvendinimas. Ir aš norėčiau pabrėžti tai, kad labai svarbu Europos fizikos kapitalo sistemos naštą padaryti kuo galima lengvesnę. Mano manimu, labai svarbu pasiekti tinkamą pusiausvyrą, kalbant apie taikymo sritį ir rizikos kapitalo fondų režimo apriepti. Jeigu aprieptis bus per siaura, joks rizikos kapitalo veikėjas negalės pasinaudoti tuo pasu. Na, o tikslas skatinti prieigą prie finansavimo smulkioms vidinėms įmonėms nebus pasiektas. Jeigu našta bus per didelė rizikos kapitalo valdytojams, tuomet tai neduos jokios naudos naudoti tą etiketę. Jeigu niekas nebus padaryta dėl reglamentų, tokių kaip mokumas 2, bazelis 3 ir kitų poveikio, kapitalo srautams, tuomet tas rizikos kapitalų fondų, fondai, rizikos kapitalo fondai taps nykstančia rūšimi. Taigi tiek, mielai atsakysiu klausimus. Thank you very much. Uh, I, I can let you know that there are quite a few members of this committee. Labai ačiū ir galiu pasakyti, kad nemažai šio komiteto narių iš tikrųjų turi daug patirties MVI srityje, akcinio kapitalo srityje ir kitose jūsų minėtose srityse. Kai ką galime čia padaryti, nežinau kaip dėl mokumas 2. Dabar pereikime prie Sofijai. Labą dieną ir savo vardu taip pat dėkoju už tai, kad mane pakvietėte pristatyti savo požiūrį į šį pasiūlymą. Pirmiausia, iš tikrųjų sveikinu tas įžanginės pastabas, kuriuose sakoma, kad reikia labiau remti MVI Europos Sąjungoje. Aš pasakysiu, kad parengiau savo pasisakymą prieš pamatydama pakeitimus. Su pakeitimais susipažinau tik tai vakar, taigi kai kurie mano užrašuose išdėstyti rūpeščiai jau buvo išsklaidyti ir aš jų nekartosiu. Kas dėl pasiūlymo susijusio su rizikos kapitalu Europoje, sutinku, kad tikriausiai yra daugiau kliuvinių rizikos kapitalui negu teigiamų aspektų šiame pasiūlyme. Tačiau vis dėlto būtų gera mintis turėti tą etiketę ES rizikos kapitalo fondui. Tai tikrai nepadarys jokios žalos jeigu šis teisės aktas bus įgyvendinamas tinkamai ir nesukurs labai didelės naštos rizikos kapitalo fondams. Bet, kas, galintis, bet kokios priemonės galinčios prisidėti prie Europos rizikos kapitalo turėtų būti skatinamos ir sveikinamos, nes iš tikrųjų Europoje tokių rizikos kapitalo fondų trūksta. Uh, Ir lyginant su Junktinėmis Amerikos valstijomis, iš tikrųjų fondai yra kur kas mažesni ir mūsų MVI iš tikrųjų, lyginant su kitų šalių, MVI patiria daugiau sunkumų dėl to. Dėl MVI finansavimo mm, Ar tai turėtų būti daroma iš rizikos kapitalo fondų? Manau, kad ne, nes rizikos kapitalo fondai e, tinkami tik tai mažai įmonių daliai, daugiausia inovatyvioms įmonėms ir jų plėtrai. Taigi, tik tai labai maža dalis įmonių gali tą rizikos kapitalą pritraukti. Taigi, rizikos kapitalo pritraukimas dar nereiškia, kad išspręsime visas mažų ir vidutinių įmonių problemas. Iš patirties žinome, kad privatus investuotojai, taip vadinami verslo angelai, yra kur kas svarbesni negu rizikos kapitalo investicijos. Ne tik tai Europoje tokia padėtis yra sukloščiusi, bet ir JAV. Taigi tam, kad sukurtume palankų investicijų klimatą, reikia užtikrinti, kad pereimas tarp įvairių finansavimo rušių, kurių reikia verslo įmonėms, būtų sklandus. Reikia, kad e, pripažinti, kad skirtingos įmonės e, turi turėti skirtingą finansavimą. Taip pat pritariu žos išsakytoms mintims, kad tikriausiai ES yra ir kitų klausimų, kitų dalykų, kurie rizikos kapitalo fondams yra kur kas pavojingesni. Kaip įgyventinti šį teisės aktą praktikoje, tai vienas iš svarbesnių klausimų, nes jeigu šis teisės aktas bus neįgyvendintas tinkamai, tai tikrai nedaug rizikos kapitalo fondų norės gauti tą europinę etiketę ir ta etiketė taip ir dulkės ant lentynos. Reikia pirmiausia apibriežti, kokie fondai gali gauti tą etiketę ir taip pat kaip kaip e, jie toliau turėtų veikti tą etiketę gavę ir kokia administracinė našta jiems teks. Taigi būtent tos investicijos, kurios gali gauti tą europinį pasą, turėtų būti aiškiai apibrėžtos ir galbūt tektų apsiriboti įmonėmis, kurios yra bent penkerių metų, veikia bent penkerius metus, man tai atrodo siaubinga, jeigu galiu taip išsireikšti, aš visiškai nesuprantu, kodėl buvo nustatyta ta penkerių metų riba, nes e, iš tikrųjų, jeigu įmonė yra jaunesnė, tai žinoma investicija yra rizikingesnė, tačiau nesukūrima pusiausvyrą tarp labai jaunų įmonių ir brandesnių įmonių. Tačiau kitas dalykas - investicijos į akcijas ir turtą. Aš manau, kad iš tikrųjų tas akcijų investicijos turėtų dominuoti, tačiau labai daug rizikos kapitalo investuotojų dalį savo lėšų skolina. Ir kodėlgi? Dėl to, kad yra įvairiausios teisinės taisyklės, fiskalinės taisyklės atitinkamosios šalyse. Taigi, jeigu tokio pobūdžio skola, skolinimo galimybė yra atmetama, joms kils nemažai problemų. Kitas dalykas - investicijos ir port portfolio. Jeigu, sakykime, norite skatinti verslo angelų investicijas Europoje, aš manau, tai labai svarbu, tuomet e, reiktų numatyti tokias aplinkybės, kai verslo angelų investicijos, jų akcijos yra perimamos vers, rizikos kapitalų fondų tuo metu, kai jos nėra esminės tos įmonės vystimuisi. Jeigu bus uždrautas toks elgesys, tai pakenks toms įmonėms, kurios nori pritraukti rizikos kapitalą. Taip pat tas šimto tūkstančio eurų slengstis, nežinia, ar šis slengstis nėra per didelis. Kai žvelgiant į privalumus ir trūkumus šio naujo pasiūlymo, ypač apie, kalbant apie depozitorimą, kai kalbama apie įvairiausius rizikos kapitalo fondus, man atrodo, kad kai kuriais atvejais administracinė našta tikrai per daug didelė ir nežinau, kodėl čia įtrauktos žaliosios technologijos. Tie pakeitimai, kurie susijęs su žaliosiomis technologijomis, man nesisieja su pačiu pasiūlymu. Ir nežinau, ar tikslinga turėti rizikos kapitalo fondus skirtus žaliosioms technologijoms, nes man atrodo, kad čia būtų per daug siaura taikymos rytis. Taigi tiek dėl paties pasiūlymo. Filip, ar jūs vėl norite pasisakyti? Taip. Jūs sakėte, kad šis pasiūlymas geras, tačiau kiti teisės aktai sukuria daugiau kliučių. Dėl kai kurių bus balsuojama jau rytoj, tai e, jau nieko nepadarysime, tačiau kai kurie teisės aktai dar svarstomi ir jeigu jum kelia rūpeščių konkretus teisės aktai, būtų gerai e, tos rūpeščius sužinoti ir galbūt galėsime kažką pakeisti. CRD4 pranešė yra čia, taigi ji galbūt galės mums padėti. Ir taip pat savo pasisakymę minėjote problemas kylančias rizikos kapitalo fondams dėl Basel 3, mokumas 2 ir kitų panašių iniciatyvų. Galbūt trumpai galėtume tai aptarti. Jūs. Čiaus. Susirūpinimas iš rizikos kapitalo pusės ir kitų panašių fondų grįstas tuo, kad mokumas 2 numato reikalavimus privačioms įmonėms ir jeigu, sakykime, draudimo įmonė investuoja tiesiogiai į tam tikrą įmonę, tai jau yra rizika. O jeigu investuojama į kelias įmonės, rizika yra padalinama ir sumažinama, o į tai neatsižvelgiama. Ir tuomet rezultatai yra tokie, kad draudimo įmonių rizikos padaliniai patarė neinvestuoti į rizikos kapitalo fondus. Draudimo įmonės anksčiau labai prisidėjo prie lėšų patekimo į rizikos kapitalo fondus. O dabar bankai, kai investuoja į rizikos kapitalo fondus ar privačius akcijų fondus, turi atidėti dalį savo kapitalų. Anksčiau bankai tikrai labai smarkiai investuodavo į privačius akcijų fondus. Ir pensijų fondų direktyva tiesiog perkelia tuos kapitalo reikalavimus, kurie įgyvendinim pagal mokumas 2. Ir tai iš tikrųjų žalinga, nes atsiras trečia investuotojų kategorija ir jie bus atgrasyti nuo investicijų į tokio pobūdžio fondus. Reikia prisiminti, kad įsipareigojimai pensijų fonduose yra ilgalaikiai ir kapitalo telkiniai to, tokio pobūdžio yra labai tikslingi, nes įsipareigojimai atitinka investicijas, sutampa su investicijas. Jomis anksčiau pensijų fondai labai prisidėdavo prie privačių akcijų fondų. Taigi, jeigu dabar investuojama į obligacijas, tai nėra užtikrinama, kad tas fondas galės įvykdyti savo įsipareigojimus pensininkams. Ir tai yra didelis pavojus Europos pensijų fondams. Ir apie tai reikia pagalvoti, kuriant teisės aktus. Um. Ačiū labai malonu išgirsite iš nepriklausomo šaltinio Danutą norėjo dabar kalbėti. Ačiū Šaron. Aš esu EPP šešėlinė pranešėja ir žiūrėdama į šešėlinių pranešėjų sąrašą ir kalbėtojų sąrašą turbūt turėčiau pirmiausia atsiprašyti, kad nesu Belgija. Bet jeigu suteiksite man pilietybę, tai bus gerai. Rimtai kalbant, Manau, kad norėčiau prisidėti prie tų, kurie mano, kad čia turime svarbų reglamentą ir tai yra žingsnis į priekį, tikintis, kad e, bus išmintingai reguliuojama finansų rinka Europoje. Tačiau mums kylantis iššūkis yra, ar šis e, reglamentas iš tiesų prisideda, ar gali prisidėti prie to, kas yra didžiausias, e, didžiausio iššūkio panaikinimas, tai yra ekonomikos augimo skatinimas. Taigi reikia ne tik žiūrėti, ar reglamentas nekenkia šiam sektoriau, bet ar jis skatina šio sektoriaus plėtojimąsi. Tokia turėtų būti mūsų užduotis. Apskritai pasakyčiau, kad reglamentas yra neblogas, tačiau aišku, kyla ir klausimų mums visiems. Ir norėčiau užduoti keletą klausimų prelegentams, galbūt jie galėtų išsklaidyti tam tikras abejonės. Ir vienas klausimus susijusius su tuo, kad vienas iš straipsnių, man atrodo, trečio, trečio straipsnio D dalis pasiūlyme sako, kad kvalifikacinis portfelis neturėtų būti listinguojamas biržoje, tačiau kad e, reikia tenkinti finansavimo poreikius Europoje. Ar turite priežastį nemanyti, kad bendrovės listinguojamos augančiose rinkose neturėtų būti, turėtų būti įtrauktos į reglamento taikymos rytį. Antroji abejonė susijusi su tuo, kas buvo minėta, tai yra minimali investicija 100 tūkstančių eurų. Klausimas yra, ar tikrai turi būti tokia didelė suma, e, pritraukiant tik tai profesionalius investuotojus galbūt mažesnę ribą būtų galima numatyti, pavyzdžiui, 500 tūkstančių. Ar tai nebūtų vis tiek dar pakankamas patikinimas, kad bus pritraukimi tik profesionalus investuotojai, bet tuomet padidėtų investuotojų e, kiekis, skaičius, kurie norėtų prisidėti prie Europos augimo. Kitas klausimas yra susijęs su tuo taip pat, kas buvo minėta, tai yra 500 milijonų eurų valdomų fonde riba minimali suma, kad jie gautų tą ženklą. Ar matote pateisinimą rizikos kapitalo fondui, kurie fondą, jis vis dar tokį fondą, kuris turėtų daugiau negu 500 milijonų eurų savo portfelyje. Filipui Lamberts norėčiau kai ką pasakyti, aš pritariu kai kuriems jūsų pakeitimams, ypač kai kalbate apie poreikį įtraukti fondų fondus į reglamentą. Manau, kad aš e, tokiai nuomonė pritariu. Tačiau turiu dvi, dvi abejonės. Viena yra susijusi su 13 pakeitimu, kur jūs siūlote riboti kvalifikuotojas investuotojas bendrovėms, kurios yra jaunesnės, sako, penkeri metai. Daugelis mūsų žino, pažįsta bent vieną bendrovę, kuri nebūtų jauna, bet turėtų tų pačių poreikių plėstis, remiantis investicijomis, kurios reikalauja rizikos kapitalo. Taigi ir nereikėtų įtraukti ir tokias bendrovės, ieškoti tokio sprendimo. Depozitoriumas. Suprantu, kad e, finansų rinkose aptarėme tai daug kartų, tačiau šiuo atveju, man atrodo, yra situacija, kai Kai kalbame apie turtą, į kurį investuoja rizikos kapitalo fondai, nėra listing, list, listinguojamas toksai turtas. Todėl depozitoriumui nėra e, ką veikti. Ir tuo pačiu metu tai būtų našta. Praktikuojantiems investuotojams galbūt būtų galima paaiškinti mums, kokia ta našta būtų, bet aš turiu abejonių dėl to pakeitimo. Ačiū, Šaron. Ačiū. Dabar Saidas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Lambertsui iš puikų bendradarbiavimą ir jo požiūrį. Noriu padėkoti dviems ekspertams, kurie labai įdomiai ir atvirai e, pasisakė čia. Manau, kad mes galime sutarti, jog reikia rasti būdus stimuliuoti investicijas naujose bendrovėse ir projektuose. Pasiūlymas yra geras. Klausimas yra, ar to pakanka. Ar reikia pasiūlymą gerinti. Ir koks yra ryšys su kitais teisės aktais, kokią įtaką daro kiti teisės aktai. Ir manau, kad apie tai reikia pakalbėti ir pranešime. Yra tam tikrų teisėkuros aspektų, kuriuos galime panaudoti. Aš turiu galvoje CRD 4 dokumentą ir kitus, man atrodo, dalykų, kurių dar nepaminėjome. Pavyzdžiui, Horizon 2020. Na, tai nėra mūsų komiteto kompetencijos dalykas, tačiau aš įsivaizduoju, kad komisijos pasiūlymas galėtų taip pat atkreipti dėmesį į laikotarpį nuo 14 iki 20 metų, kai bus milijardai eurų skirti rizikos kapitalo sričiai sustiprinti Europos Sąjungą. Galbūt čia irgi reikėtų paieškoti ryšio. Ir tuomet galbūt padidėtų lėšų suma investuojama į tokį projektą. Manau, kad turime užtikrinti, kad būtų viena vertus ryšys tarp tokių dalykų kaip skaidrumas ir sąžiningos žaidimo taisyklės, kita vertus vertus reikia pasitengti neišgazdinti potencialių investuotojų, turi būti tam tikra pusiausvėra. Dėl bendro depozitorimo klausimas taip pat e, išlieka. Man atrodo, kad reikia ieškoti e, kažkokio balanso ir būtų įdomu apie tai išgirsti jos Peterso nuomonę nežinau, nemanau, kad mūsų požiūris turėtų būti labai ribojantis. Tai yra apsiriboti bendrovėmis, kuriams nėra penkerių metų. Nežinau, kodėl taip yra, galbūt tam yra priežastis. Ir ponios e, manigas, manigar e, komentaras apie pavojų pensijams buvo įdomus. Ir tai, kad jūs sakėte, kad pensijų fondai gali investuoti tik tai į naujas akcijas. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti pranešėjai. Ar ši diskusija apie atvirus ir uždarus fondus e, čia reiškia, kad, kaip aš suprantu, uždaras fondas turi tam tikrą ribotą tam tikrą ribą ir tam tikrą terminą savo gyvavimui. Tačiau kai kuriais atvejais yra situacijų, kai investuoji į, į įmonę ir ji tik tai pradeda aukti fondo gyvavimo pabaigoje ir jai reikia dar papildomo kapitalo, kad ji galėtų pakelti į tą lygį. Jeigu fondas turi nutraukti savo veiklą tuo momentu, galbūt bendrovė gali kilti problemų Taigi reikia daugiau lankstumo galbūt. Nenumatant galbūt visiškai atviro fondo, bet galbūt galima būtų rasti kažkokį aukso vidurį. Dar vienas dalykas yra ryšys su viešaisiais Europos fondais. Žinote, kad Europos investicijų fondas yra prisusijęs su Europos investicijų banku. Galbūt, kad visą tai būtų galima sustiprinti, galėtume pasakyti, kad kai kalbame apie oficialiusius Europos fondus, tai jiems taip pat reikėtų paso, galbūt tai būtų galima pritraukti ir kitus fondus. Ir na, patraukti žmonės panaudoti e, juos. Dėl šimto tūkstančių ribos. Galbūt tai nėra tiek svarbu, kiek socialinių fondų atveju, tačiau vis tiek aš manau, kad reikia šią ribą dar padiskutuoti ir rasti tinkamą pusiausvyrą. Tarp, kad būtų galima tai, kaip galima priepti ir apsaugoti mažmeninius investuotojus. Galbūt galima būtų pakalbėti apie patikos fondus, kurie pritraukia mažesnių investicijų fondus lėšas. Galbūt galima e, rasti pusiausvyrą tarp visiško atverimo didesniems, e, didesniems fondams ir e, apsaugoti mažesnius investuotojus. Ačiū. Ačiū. Filipas Debekar. Ačiū pirmininkė. Taip pat iš Belgijos stovyklos aš noriu padėkoti pranešėjai. Manau, kad turime labai įdomų pasiūlymą, tačiau pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad sutinku puikiausiai su prelegentais e, dėl to, kad nemažai teisės aktų šiuo metu parlamente gali būti, gali užblokuoti pensijų fondus ir kitai institucijų e, bandymus e, investuoti į rizikos kapitalą. Mūsų liberalų frakcija apie tai kalbėjome ir patikėme pakeitimų, stengdamėsi užtikrinti, kad rizikos kapitalas būtų apsaugota. Na, pasiūlymas pats savaime yra tik elementas, sengiantis e, sustiprinti rizikos kapitalo e, sektorių, pritraukti daugiau finansavimo naujoms bendrovėms per tą ES pasą. Tačiau daug klausimų dar lieka. Diskusija dėl uždarų atvirų e, fondų 100 tūkstančių eurų riba investicijoms. Manau, kad šis, ši riba turėtų būti tokia, kad nepradėtume kalbėti apie vartotojų apsaugą, kai kalbėsime apie mažmeninį investuotoją. Tai bent turi būti profesionalus investuotojai, kurie žino, kuo jie rizikuoja. Jeigu pernelik sumažinsime e, ribą, pakliūsime į vartotojų apsaugos sritį. Ir tuomet reguliavimo našta taps per didelė. Žinoma, paso e, riba mažiau negu 500 milijonų eurų yra todėl, kad yra kita direktyva. Galbūt galite paaiškinti, koks čia ryšys yra su ta direktyva. Aišku, galbūt galima ieškoti rizikos kapitalui mažesnio, lengvesnio režimui, nes su jais susiję mažiau žmonių. Tačiau koks e, yra ryšys su ta direktyva? E, kalbėjome apie fondų fondų investicijas, apie kvalifikacinio portfelio klausimą. Apsiriboti penkeriais metais bendrovės amžiuje irgi nėra e, negera mintis. Aš sudirbęs su biotechnologijų bendrovėmis, jos tik tai subręsta per penkerius metus. Jeigu e, apsiribosime penkeriais metais, tai iš tikrųjų tai užkirsime kelią tokiams bendrovėms pasinaudoti tokiamis investicijomis. Dėl mažų ir vidutinių įmonių jų definicija taip pat <clears throat> yra svarbi, turime daug visokių apibrėžčių, reikia apie tai pagalvoti. 70 procentų e, riba e, kvalifikuojančiai daugumai investicijose, tai irgi problema. Apskritai manau, kad šis pasiūlymas yra pozityvus, jis turi pozityvių elementų atveriant e, rizikos kapitalo rinką. Tai nebus e, tas e, geriausias gelbėjimos na, šiaudas, nes na, pritariu Saidui, reikia pagalvoti, kaip panaudoti jau esamas pasiūlytas priemonės pagal Horizontas 2020 ir apie Europos investicijų fondą pakalbėti dar kuomet, apie kriterijus, kada ten gali e, susilaukti lėšų rizikos kapitalo fondai. Tačiau, galvojant apie visas priemonės, kurias turi ES, tai turėtų leisti sutelkti daugiau kapitalo naujoms bendrovėms ir tikiuosi dar su šešėliniu pranešėjais, su pranešėjais aptarti dar detaliau šios dalykus ir galbūt uh, mes rasime sprendimų, kurie sustiprintų rizikos kapitalo rinką Europoje. Ačiū, Saedai. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip anksčiau, aš galiu pasakyti, kad aš pritariu to konsensuso ieškojimui. Žinau, kad pranešėjas tai yra labai atviras mūsų pasiūlymams ir diskusijoms. Aš taip pat džiaugiuosi, kad yra pasiūlytas, pateiktas šis pasiūlymas apskritai kas iš mūsų dirbo apie e, finansų valdymo direktyvos, e, matėme, kad e, komisija pasimokė ir patikė šį pasiūlymą. Tik aš tuo džiaugiuosi. Taip pat turime suprasti ir aplinką, kadangi bankai turi atkurti savo balansus, jie yra verčiami, tai yra dalykai, jie e, riboja skolinimą. Nes angliai skolinti daugiau ir atnaujinti balansą. Ir bendrovės ieško alternatyvių šaltinių. Ir rizikos kapitalas čia yra svarbus. Tačiau kreipiamės į rizikos kapitalo firmas, turi būti realistai suprasti, ko jie gali gauti ir ką, ko jie rizikuoja. Aš nesu įstikinęs, kad šis pasiūlymas savaime išspręs daug kultūrinių problemų, kas, dėl ko mes skiriamės nuo jungtinių valstybijomis. Nes e, daugelis bendrovių nori e, gauti rizikos kapitalą, tačiau nenori atiduoti bendrovės dalies. Konkrečiai, pirmiausia, kaip sakė Filipas, tas 500 milijonų riba ir, ir tos bendrovės, rizikos kapitalo bendrovės ženklo e, priskirimas. Galbūt fondas gali būti pasirinkti, ar jis nori tokios etiketės ar ne. Koks būtų jūs, kokie būtų prelegentų pasiūlymai. Aš žinau, kad uh, žmonės norės uh, pasitikslinti ir aš iš karto pasakau, kad nesu belgas, tačiau man malonu. Pranešėjas yra pasiruošęs manęs išklausyti vis tiek. Ačiū. Dėl investuotojų, apie kokiems investuotojams reikia leisti investuoti. Aš kaip liberalas manau, kad reikia leisti visiems investuoti, jeigu jie supranta riziką. Tačiau visada yra pavojus, kad tai pavirs vartotojų apsaugos klausimų. Ir jeigu paskui ateis rinkėjas ir sakys, investavau pinigus, perskaičiau visus dokumentus, tačiau aš nežinojau, kad investuoju būtent į tai. Ir pradau pinigus, kaip politikai mes turėsime kažką daryti. Taigi turime būti atsargus, kam leidžiame investuoti į tokius fondus. Taip pat reikėtų suderinimo su kitais reglamentais ir direktyvomis. Galbūt tinkamo investuotojo apibrieštis turėtų būti numatyta ir sudarima su kitomis direktyvomis. Ir kokį lankstumą reikėtų numatyti nacionalinėms e, institucijams. Ir pa paskutinis dalykas turbūt yra penkerių metų klausimas. Tikrai reikia padėti bendrovėms, ne tik naujoms, bet ir toms, kurios auga. Kartais e, pradedanti gyvuoti bendrovė turi finansavimą, turi praną, planą, tačiau pradėjusi aukti, jai gali pritrūkti papildomą finansavimą. Todėl norėčiau pranešėją pagalvoti, ar tikrai reikia apsiriboti penki, iki penkerių metų bendrovėmis. Ir paskutinis dalykas yra depozitoriumas. E, kadangi rizikos kapitalo fondai neturi finansų priemonių, e, ir fondų valdytojas neturi valdyti lėšų per daug ilgai. Ir aš nežinau, ar yra pateisinimas tokiam poreikiai e, nustatyti depozitorimo reikalavimą. Ar, galbūt, ar yra kitų aplinkybių, kuomet reikia depozitorimo reikalavimo, kadangi rizikos kapitalas yra kitokios prigimties. Dėkoju. Dabar aš paprašysiu komisijos pasisakyti, nes dar turime šiek tiek laiko. Tai yra puikia galimybė ekspertams pakomentuoti tai, ką pasakys komisija. Komisijos padalinio vadovas nėra belgas, bel, e, vadovo pavaduotojas belgas. Ačiū, ponė pirmininkė, kas tikėte žodį. Komisijai Mes džiaugiamės, kad bendrai pozityviai buvo sureaguota į mūsų pasiūlymus, ne visuomet taip būna. Ypatingai džiaugiamės, kad socialinio verslumo fondas irgi buvo palankiai sutiktas. Tai turėjome dėl, jų, dėl pasiūlymo, šio pasiūlymo atitinkamų abejonių. Dabar e, rizikos kapitalo fondai ir verslumo fondai suformuoja visai neblogą tandemą. Norėčiau sureaguoti keletą dalykų, dėl, kurie buvo pasakyti dėl trijų pagrindinių kategorijų. Pirmiausia, įsisavinimas tos schemos, jeigu schema nebus patraukli, nesiskirs iš esmės nuo MIFID, tuomet e, įsisavinimas bus per mažas ir tuomet reiks įvertinti tos schemos naudingumą. Kitas dalykas, ta schema yra susijusi su kitais padarytinais dalykais ir pirmiausia, tai susijęs su mokesčiais. Jeigu nebus mokesčių prasme neutralios schemos, jeigu bus fondas apmokestinamas, jeigu investuotojas bus apmokestinamas, tuomet ta schema tikrai nebus labai sėkminga. Taigi visapusiškai suprantame, kad tai yra žingsnis sukurti rizikos kapitalo kultūrą, socialinio verslumo kultūrą, bet jeigu nieko nedarysime, kad ta priemonė būtų neutrali mokesčių prasme, jeigu nebus išplėstos mokesčių lengva, lengvatos, kurios yra taikomos vietos planams, tuomet europinis e, planas, europinė schema nebus labai sėkminga. Na ir trečias dalykas, ši sistema turi iš esmės skirtis nuo kitų taisyklių. Mes, aišku, norime paso, norime didinti kapitalo bazę socialiniam verslui ir rizikos kapitalui, tačiau tai turi būti kur kas mažesnė našta nei kitų priemonių taisyklių atžvilgių. Na ir pakeitimus mes vertiname štai kaip. Bandome išsiaiškinti, ar jie skatins įsisavinimą, ar sukurs pakankamai paskatų, ar tiesiog sušvelnins įsisavinimą. Ir tai turėtų būti tas vertinimo rodiklis, bandant e, įvertinti pakeitimus. Mes pamastysime, ar tai padaro sistemą patrauklesnę, ar atgraso tam tikrus subjektus nuo rizikos kapitalo kūrimo, e, rizikos kapitalo fondo kūrimo. Dar kelios pastabos dėl konkrečių pakeitimų. Mes pradžioje numatėme tokias plačias savokas ir apibrieštis ir diskutavome, kas galėtų būti atviras fondas. Tiesiog čia nebus išpirkimo teisių tas atviras fondas būtent tą ir reiškia. Jeigu pasirenki rizikos kapitalą arba socialinio verslo priemonę, tuomet turi ten dirbti visą, per visą fondo gyvavimą ir naudą pelną pasimi jau pabaigoje ir kapitalo gražą. Štai tokia yra apibriešties esmė, tačiau to neturime maišyti su taisykle, kad fondas bus ribojamas priimant kapital, naujus kapitalo įsipareigojimus. Pavyzdžiui, jeigu gavai 100 milijonų eurų kaip kapitalo įsipareigojimų, niekuomet nereiškia, kad negali didinti kapitalo įsipareigojimų. Gali tą daryti ir vis tiek fondas yra uždaras, nes negali iš jo išeiti. Ir aišku, apie tai daug diskutavome, diskutavome daug ir taryboje dėl tų apibriešių atvirų ir uždarų fondų. Akivaizdu, kad tokios finans, finansavimo priemonės neturi iš ankstinių išpirkimo teisų, tačiau nenorime sudaryti įspūdžio, kad kapitalo įsipareigojimai e, tose dviejose priemonėse yra ribojami. Suprantame, kad yra problemų dėl fondo ir tikslinės įmonės buveinių mes pradžioje pritarėme tam, kad valdytojo buveinė turėtų būti fiksuojama. Būtent valdytojas turi pasirūpinti, kad fondas ir investicinis port portfelis būtų įgyvendintas. Ir visa reguliavimo bendradarbiavimo sistema susijusi su tuo fondu yra grindžiama tuo, kad šalies reguliavimo institucija kontroliuoja valdytoją. Valdytojas yra atsakingas už investicinį portfelį ir 70 procentų riba yra investuojama į kapitalą. Mes manėme, kad to pakaks. Tuomet fondas gali būti bet kur steigiamas, pas, pasirenka pats valdytojas. Ir pritarėme tam, kad tikslinė įmonė turėtų būti įsteigta Europoje, nes, kaip teisingai pasakėte šiame komitete, pagrindinė pastanga yra užtikrinti augimą ir konkurencingumą Europoje. Kalbant apie socialinės įmonės, situacija matyti yra būtent tokia. Daugeliu atveju, jei ne visais atvejais tokios įmonės bus Europoje, tačiau rizikos kapitalas negali būti visiškai ribojamas, gali būti ir bendradarbiavimo susitarimai, ir e, bendros įmonės su kitais operatoriais iš užsienio, e, kur tikslas įkurti įmonę Europoje. Taigi jeigu mes kalbėtumėme tik apie Europos rizikos kapitalą, tuomet nepasinaudotumėme tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis ir tos įmonės, netgi jeigu jos nėra įsteigtos Europoje, vis tiek galiausiai bus finansuojamos, jeigu tai yra dukterinė įmonė ar filialas ar kažkokia pramonės įmonė, kuri veikia Europoje. Taigi tiek dėl buveinių. Dar keli, keliais žodžiais paliesiu kitus klausimus. Tiksliau, išvadas padarysiu. Taip, santykis su MIFID. Santykis su kitomis finansinėmis priemonėmis. Kas atsitiks, jeigu rizikos kapitalo operatoriaus investicinis portfelis išauks virš 500 milijonų eurų ribos. Rizikos kapitalo fondas 60 milijonų eurų, maždaug toks vidurkis, taigi tokia rizika nėra labai aktuali. Tačiau tai nereiškia, kad e, sėkmingesniai operatoriai neviršys tos ribos. Tuomet minimal, minimal, bent jau turi būti išsaugota teisė taikyti tą ženklinimą. Uh, jeigu tai būtų alternatyvus investici, investicinis fondas, taip pat tenka investicinių fondų direktyva. Ir tai yra politinis pasirinkimas arba rizikos kapitalo fondų um, sistema turi būti reglamentuoja per leks specialis ar numatoma speciali taisyklė alternatyviems investavimo fondams šalia tenkinant rizikos kapitalo fondų reikalavimus ir viršijant 500 milijonų eurų sumą reikš, kad visiškai patenki į MIFID reglamentą, tačiau išsaugai teisę naudoti europinę žymę. Toks santykis būtų su šia direktyva. Ir mes taip pat e, manome, kad sistema turi būti kuo galima patrauklesnė. Norėtumėme, kad būtų taikomas lengv lengvas režimas, kad valdytojo kontrolė būtų pakankama, kad nebūtų naudojamasi ta priemonė privataus kapitalo atžvilgių, kad atitinkamų taisyklių būtų laikomasi dėl investicinio portfelio ir taip pat suprantame, kad yra susirūpinimas dėl įvairių tų bruožų ir savybių ir tikimės, kad uh, iki vasaros pabaigos taryba ir parlamentas susitars dėl šio teisės akto. Ačiū. Dėkoju. Tikiuosi, ekspertai ne, nesupyko, kad pirmiausia suteikiau žodį komisijos atstovui, dabar jums bus galimybė sureaguoti. Prašau. Pone pirmininkė, man tikrai didelį įspūdį paliko žinių lygis, apie tai, kas vyksta su rizikos kapitalo Europoje. Aš tikrai neįsivaizdavau, kad tokių gerų klausimų bus užduota. Bandžiau juos su, su, suskirstyti į grupės. Pirmiausia, dėl nekotiruojamų bendrovių. Tiesa, kad tos įmonės, kurias yra kotiruojamos nereguliuojamuose vertybinių popierių biržuose, dažnai jų situacija yra kur kas prastesnė nei tų, kurios nėra kotiruojamos, nes yra vertinamas akcinis kapitalas, bet nebūtinai yra lik, pakankamai likvidumo ir nebūtinai gali gauti naujų finans, finansų. Dauguma rizikos kapitalo fondų negali investuoti į įmonės, kurios kotiruojamos vertybinių popierių biržoje. Europos investicijų fondas daro išimtį nes leidžiama yra investuoti į tas įmonės, kurios kotiruojamos al, alternatyviojoje vertybinių popierių biržoje. Tai yra įdomus dalykas, būtent įtraukti kotiruojamas įmonės nereguliuojamoje rinkoje kaip potencialų investavimo tikslą. Daug, po, daug kalbėta apie 100 tūkstančių eurų ribą. Mes savo fondų atveju kūrėme tokius maitinančius fondus, įtraukėme verslininkus ir čia 100 tūkstančių eurų yra viršutinė riba. Ta darome dėl kelių priežasčių. Kai kalbame apie mažmeninę priekybą, aišku, čia yra situacija yra kitokia. Iš 20-30 investuotojų galiu sulaukti skambučių, bet iš 2000, 2000 investuotojų skambučius neatsakysiu. Ir mes Capricorn fonde sukūrėme atitinkamą priemonę. Euronext Prasals jis yra kotiruojamas, dabar akcijos kaina 5 eurai. Taigi bet koks investuotojas, mažmenis investuotojas, kuris nori dalyvauti rizikos kapitale, gali tą padaryti įsigydamas akcijų vertybinių popierių biržoje. O jeigu jam nusibosta, jeigu jam nepatinka, jis gali laisvai parduoti tas akcijas. Taigi, tai yra kur kas geriau ar tai būtų 50 tūkstančių ar 100 tūkstančių riba, jeigu jie nėra pasiekta, tuomet e, labai svarbu užtikrinti tam tikras santaupas ir reikia, aišku, kalbėtis ir su reguliuotojais. Taigi arba tai turi būti vieša sritis, arba ne. Ir Flandrų vyriausybė Archimedo teisės aktus sukūrė su mokesnėmis lengvatomis 2000 investuotojų dabar yra. Dauguma jų nusim, nusiminę nori susigražinti savo investicijas, nes nori nusipirkti namą ar dar kažką ir dabar jie 10-12 metų to padaryti negali, negali susigražinti tų pinigų. Tai tikrai yra atitinkama problema. Fondas investuoja į fondą. Mintis gera. Penkerių metų riba. Galėčiau pateikti pavyzdį. Viena iš mūsų portfelio bendrovių norėjo investuoti į hybridinius ir elektrinius automobilius. Radome Belgijos bendrovę, kurie 20 metų dirba šioje srityje ir kuria tokius e, išmetamuosius mechanizmus ir ji po 20 metų beveik bankrutavo. Mes investavome su dviem kitais investuotojais į tą įmonę, 20 milijonų į akcinį kapitalą, 25 milijonus į skolas ir pradėjome pardavinėti produktus Kinijos rinkoje. Praeitais metais ši įmonė, šioje įmonėje dirbo 400 darbuotojų ir 90 milijonų eurų pelną gavo. Dabar testuojami pirmieji elektriniai automobiliai, kurie bus paleisti į rinką. Taigi turime labai atsargiai nustatyti tą penkerių metų laikotarpį, nes yra situacijų, kai geriau investuoti į veikiančią platformą, į veikiančius valdymos, veikiančias valdymo sistemas, nei imtis kažko visiškai naujo. Dabar tai, kas buvo paskata apie depozitoriumą, norėčiau pabrėžti, kad tai yra visiškai nereikalinga našta. Kaip buvo pažymėta, Tai vadinamas kapitalo tokios e, išmokos 25 procentai, po to kita išmoka 5 procentai. Ir mes e, registruojame visas akcijas, turime auditorių, kuris tikrina įmonių registrus kasmet ir žiūri, ar tos akcijos, kurias įrašėme į knygas, realiai egzistuoja tų, tų įmonių registruose. Taigi depozitoriumas, tokiu atveju tik tai būtų papildoma našta ir nebūtų visiškai naudingas dalykas. Tai dar būtų susijęs su papildomais kaštais. Daug buvo kalbama apie tai, koks ryšys yra su alternatyvių fondų valdymo direktyva. Alternatyvių fondų valdymo direktyva padarė keletą dalykų Europoje. Vienas dalykų rizikos kapitalo pramonėje buvo sukurta dviejų kategorijų visuomenė. Yra rizikos kapitalo valdytojai, kurie turi optautą, jeigu yra mažiau nei 500 tūkstančių. Ir būtent mano vertinimu tokia ir yra situacija, nes uh, tas, jau esant tam reglamentui yra sunku įtikinti valdytoją ar draudimo įmonę ar banko valdytoją investuoti rizikos kapitalą, nes tai yra laikoma perdėm rizikinga. Aš tam nepritariu, tačiau vis tiek reikia juos įtikinti. Ir dabar dauguma žmonių šiame sektoriuje kalba eina apie alternatyvų turtą. Mes patenkame į tą langelį. Ir visi kiti nariai tame langelį yra reglamentuojami pagal naują direktyvą ir tada staiga atsiranda ta opt-out galimybė. Bet tikrai pinigų tokiu atveju netgausi. Ir mums tas 500 milijonų eurų, ta 500 milijonų eurų riba, 500 tūkstančių eurų riba turi būti susijusi su opt-out variantu, nes priešingų atveju bus man sunku numatyti finansavimą kitiems fondams. Taigi dabar tiesiog yra sukurta dviejų kategorijų sistema. Tie, kurie laikosi alternatyvių fondų valdymo direktyvos ir tie, kurie nesilaiko. Ir tie, kurie nesilaiko, jiems tas naujas režimas, tas rizikos kapitalo režimas yra įdomi priemonė, kadangi tai gali būti kokybės etiketė, leis jiems užsitikrinti didesnius fondus, didesnės lėšas. E, Saidas, gal flamiškai turėčiau pasakyti, atsakyti jam. Tu sakei, kad turėtų būti ryšys tarp Europos investicijų fondo, jeigu bus toks europinis pasas, tai neturėtų būti reikalavimas gaunant lėšas iš Europos investicijų fondo. Komisija visiškai teisingai yra susirūpinusi dėl įsisavinimo, dėl naudojimo, kai rengiamas reglamentas, visuomet, kiek visi valdytojai daug apie tai kalbės, ar reikalingas alternatyv, alternatyvaus kapitalo atveju, ar reikia visapusiškai laikytis tų nuostatų, ar iš dalies. Ir man atrodo, kapitalo rinkos galimybės ir kapitalo kaupimas turi būti įrodytas. Kaip sakė Sofija, tai yra puikia rinkos etiketė, tačiau nebūtinai tai užtikrins kapitalo srautus į tuos fondus. Ką dar galėčiau pridurti? Atviras ir uždaras variantai buvo aptarti. Komisija labai teisingai pasisakė. Kai numa, nu, numažini ribą, tuomet e, investuotojai gali įsitraukti ir pasitraukti. Horizontas 2020 programai. Yra pasiūlytas nemenkas finansavimas paremti novatoriškoms e, pramonės įmonėms. Aš irgi dalyvavau įvairiose diskusijose apie ateitį ir galiu tik tai pasakyti, kad Europos investicijų fondas investavo į mūsų fondą per CIP programą. Ir tai buvo labai naudinga. 70-80 milijonų eurų, dar papildomi 15 milijonų, virš šimto iš viso, dar 2-3 papildomi investuotojai, nes buvo sukurtas iš tikrųjų pasitikėjimas ir daugiau nei 100 milijonų eurų buvo investuota į švarias technologijas, taigi tapome svarbių veikėjų šiame sektorija. Ir pradėjome tikrai vertinti tuos visą europinius e, elementus ir man atrodo, kad kai programoje numatomas didžiulis finansavimas, tuomet yra nemažai organizacijų grupių, kurios nori atsipjauti nemenką gabalą ir aš siūlyčiau komisijai ir parlamentui žiūrėti, kur sutelkti lėšas, pasitelkti Europos investicijų fondo atliktą darbą ir neskaldyti tų išteklių per smulkiai, nes priešingų atveju nepasieksime tikslų. Man atrodo, kad viską jau pakomentavau. Dabar jau mums liko nebedaug laiko. Ir tikriausiai jūsų kolega taip pat norės atsakyti į keletą klausimų, galbūt kažką praleidote. Aš nekartosiu to, ką jau pasakė Žos, jis, manau, atsakė į daugelį kilusių klausimų, tik neminėjo šimto tūkstančių eurų ribos, kuri mano supratimu yra šiek tiek per didelė ir aš visiškai sutinku nepalanku, kad mes neturėtume svarstyti galimybės įtraukti ir mažmeninius investuotojus. Tačiau yra labai didelis tarpas tarp mažmeninio investavimo ir tos 100 tūkstančių eurų ribos. Taigi ta riba galbūt yra šiek tiek per didelė, aš siūlyčiau ją šiek tiek sumažinti. Taip pat pat e, buvo diskutuojama dėl 70 procentų investicijų ribos. Tai gali sukelti problemų, bet viskas priklauso nuo to, kaip ši riba bus apibriešta, 70 procentų pilnos investicijos ir kaip jinai bus matuojama. Galbūt turėtų būti e, nustatytas tikslas 70 e, procentų investicijos ir um, jis turėtų būti matuojamas kasmet, ar buvo tas tikslas pasiektas ar ne, taigi viskas priklauso nuo to, kaip suformuluosime. Kitas dalykas dėl portfelio įmonių buveinės. Aš visiškai sutinku, kad investicijos e, turėtų apsiriboti tik ES portfelio kompanijomis, Tačiau, žinoma, būtų gerai, jeigu būtų galima kažkaip paskatinti ne tik tai Europos įmonės, bet ir įmonės kitose šalise, nes kai kuriais atvejais tai turėtų teigiamą poveikį ir europinėms įmonėms. Taigi neapsiribokime griežtai vien tik tai investicijomis į Europos įmonės. Labai ačiū. Filip, dabar žodis tau. Kalbėsiu trumpai. E, Išklausiau abiejų kalbėtojų ir iš tikrųjų jų pasisakymai labai vertingi. E, manau, kad čia tikrai visi sutinka, kad reikia siekti mūsų tikslų ir penkeri metai E, ta penkerių metų riba yra tam, kad e, mūsų investicijos nepatektų į tokias nulinės įmonės. Tai turi būti tos įmonės, kurios bando padaryti kažką naujo arba kad e, ta įmonė šiaip būtų nauja. E, manau, kad nekalbėsime vien apie rizikos kapitalą, kalbėsime apie visas investicijas. Atsižvelgsiu jūsų pastabas dėl depozitorimo, e, nes nesu nusiteikęs griežtai, lauksiu jūsų pakeitimų, manau, kad bus pakankamai lengva parengti kompromisą ir procesas bus klandus. Ačiū. Kągi. Labai ačiū, labai ačiū visiems dalyvavusiems. Ir aš pamiršau grafiką e, pranešimo pateikimui. Pranešimai pateikti kovo 20, pakeitimų, pakeitimų, pateikimo terminas 28 dieną 12 valandą. Pakeitimai bus svarstomi balandžio 24 arba 26 ir galėsime balsuoti komitete gegužės gale 30 ar 31, o plenarinėme posėdė balsuoti Liepos mėnesį. Taigi toks būtų grafikas. Labai ačiū visiems ir dar mums liko penkios minutės, taigi padarysime pertrauką prieš aptardami kitą klausimą. Ačiū.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

Okay, if we could restart. Kągi vėl pradėkime. Filip, toliau tęsime, toliau tęsime Filip Lambert show ir svarstame aštuntą klausimą transeuropinė energijos infrastruktūra. Ir atitinkamą direktyvą. ITRE rengė šią direktyvą ir Filip, žodis jums. Ačiū. Iš tikrųjų, ši direktyva rengiama ITRE komitete. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes antrą kartą šiandien man patikėtas pranešimas Ir iš tikrųjų turime karts nuo karto imti šių darbų. Nesileisiu į detalės, tačiau kalbama apie finansavimą transeuropiniams energijos tinklams, kurie yra lygiai gretus transeuropiniams transporto tinklams ir svarstoma, kaip atrinkti prioritetus ir kokie yra projektų tinkamumo finansuoti kriterijai padariau keletą pakeitimų. Pirmiausia, siūloma e, renkant tinkamus projektus integruoti ES Europą 2020 tikslus. Žinote, kad čia mano arkliukas šitą temą, tačiau kai yra ekonominės plėtros strategiją, būtent Europa 2020, ją reikia integruoti, ją reikia prisiminti ir priminsiu, kad vienas iš esminių Europo 2020 tikslų yra energetika, ne tik tai klimato kaita. Ir su tuo susiję ir energetiniai tinklai, kurie vaidina labai stiprų vaidmenį. Vokietija nusprendė atsisakyti brandolinės energetikos ir uh, Tai reikšmingas žingsnis ir reiškia, kad daugiau dėmesio turėsime skirti atsinaujančios energijos šaltiniams. Taip pat reikia įvertinti poveikį aplinkai ir pateikiau pakeitimus ir šiai temai. Taip pat Visai neseniai diskutavome su komisija, prieš šį posėdį vyko diskusija e, apie atitinkamus pakeitimus. Nematau čia komisijos atstovų, tačiau jie tikriausiai netolies. E, galbūt ne visi pakeitimai yra tinkamai nukreipti, bet reiks apie tai pakalbėti. Ir prieš pat posėdį diskutavome su komisijos atstovais. Uh, kad galbūt vertėtų nurodyti, kada projekto kaštai padidėja 30 procentų, tai tuomet jį verta iš naujo persvarstyti ir galbūt išimti iš to prioritetinio sąrašo. 30 procentų nuokrypis nuo numatyto biudžeto yra dažnai pasitaikantis dalykas, tai tuomet reiktų atitinkamai ir planuoti, o man tai nelabai patinka. Žinote, kad JAV kongresas turi taisyklę, kad jeigu e, projekto finansavimas nukrypsta nuo numatyto, tai tuomet projektą reikia persvarstyti. E, e, bet manau, kad tikrai net, neteisinga, kad 30 procentų nuokrypis yra įprastas dalykas. Tai reiškia, kad rengiantys finansinius planus iš tikrųjų dirba netinkamai ir čia reikalinga disciplina tiek privačiame sektorėje, tiek viešajame sektorėje dėl um, tų išmaniųjų tinklų, smart grids, Aš manau, kad juos reikia remti greta kitų infrastruktūrų, ypač jeigu kalbama apie poreikį perėti prie atsinaujančių kūrų šaltinių. E, pakeitimai buvo čia įtraukti. Aš nesu specialistas šioje srityje, taigi jeigu turite pastabų ar galite man padėti čia, tikrai būsiu dėkingas. Ačiū, Filip Bernard. Taip. Šis pasiūlymas susijęs ne tik tai su tam tikros direktyvos galiojimu, bet ir su Europos energijos tinklais. Sakoma, kad per ateinančius aštuonerius metus prireiks 200 milijonų eurų ir tai reiškia, kad planavimo procesas bus sudėtingas. 140 milijonų eurų bus skirta aukštos įtampos elektros linijoms ir taip pat dujoms, taip pat e, mažai CO2 išmetančio transporto infrastruktūrai. Kasgi svarbu šiame pasiūlyme? Ir tai bus svarbu ir mūsų komitete, nors pagrindinis komitetas šį pranešimą reagentis yra ITRE. Mums svarbiausia bus priedai, kuriuose išsamei aprašomi projektai. Ten kalbama ir apie finansavimą, kaip jau minėjo ponas Lambert, taip pat e, įvairias finansavimo rušis buvo kalbama apie prioritetinius infrastruktūros koridorius ir prioritetinės infrastruktūros rytis ir čia išvardinta 12 punktų ir um, visi jie yra tinkami finansuoti. Mums reikia pirmiausia pasižiūrėti, ar šie koridoriai yra teisingi, ar vaizdas yra pilnas, galbūt reikia kažką papildomai įtraukti į tą 12 punktų sąrašą. Taip pat tarp valstybiniai CO2 tinklai ir anglijas pagavimo ir saugojimo technologijos, nes čia laikomasi vietos lygmenių paremtų požiūrių, taip pat anglės saugojimas Europoje tam skirtas rytis Šiaurės jūroje tarp Junktinės karalystės ir Norvegijos. Ir Norvegijos valstybinė įmonė sako, kad galite ten tiesiog e, kaupti visą CO2 ir jį laikyti netgi 500 yra atitinkami vamzdynai. Ir pakrantė tarp Mm, pakrantės ruožuose tarp Junktinės karalystės, Vokietijos ir Norvegijos yra pakankamai vietų, kur galima tą anglį saugoti. Ir anglės kiekis yra sumažinamas ir galima tokiu būdu tą anglį saugoti po akmens sluoksnių jūroje. Lenkija yra prieš tuos CO2 mažinimo tikslus dėl to, kad ji nebegalės naudoti savo anglies išteklių. Kitas svarbus priedas yra antrasis priedas energijos infrastruktūros kategorija ir ten kalbama apie aukštos įtampos elektros linijas, dujų tinklus ir taip toliau. Kalbama apie taisyklės regionų, atskiriems regionams ir kaip regionai gali dalyvauti viešosiuose konkursuose. Taip pat e, kalbama apie bendrą interesą, priedė išvardinta tikrai daug dalykų ir nežinau, ar mums pavyks viską išsamei aptarti. Pramonės komitetas taip pat dirba šio klausimu, tačiau manau, kad e, mes turime išnagrinėti šios priedus, nes jie yra šio pasiūlymo esmė, ne pats teisės akto tekstas. Kai mes e, svarstėme šios tinklus Europos parlamente, e, vienas iš konkurencijos generalinio direktorato atstovų inicijavo šį pasiūlymą ir e, jis siūlė, kad du komitetai svarstytų šeštą priedą, būtent skaidrumas ir informacijos klaida. Ir manau, kad čia reiktų laikytis požiūrio atitinkančio Europą 2020 strategiją. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad tinklų kūrimas dabar nukenčia dėl to, kad tai yra prioritetas nacionalinių lygio, ne Europos lygių. Ir aš jau sakiau, kad yra daug svarbių dalykų šiame pranešime, galbūt e, tų svarbių dalykų yra kur kas daugiau, negu aš paminėjau. Reikėtų šį pranešimą būtinai išsamei apsvarstyti ir manau, kad e, terminas tą padaryti turėtų būti po atostogų. Dabar sakoma, kad kovo 28 yra terminas teikti pakeitimus. Taigi aš paprašysiu sekretorijato viską gerai paskaičiuoti. Anė, ar norite pasisakyti? Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai Filipui Lambertsui. Deja, Filipai, aš nesu pranešėja įtrio komitete, nes aš esu ankstesnė įtrio komiteto narė. Man malonu, kad aš esu tarp tokių draugiškų narių, tačiau dėl mūsų delegacijos vidinių pasikeitimų turėjau e, šio pareigų atsisakyti, tačiau Aš esu šešėlinė pranešėja Filipo nuomoniai ir šią progą norėčiau padėkoti, pasveikinti jį atlikus puikų darbą. Manau, kad dauguma pasiūlytų pakeitimų yra gerai orientuoti, jos reikia, jiems reikia pritarti ir jie propaguoja aplinkosauginius tikslus ir ragina padidinti iki 20 procentų alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą. Taip pat e, pakeitimas raginantis kurti e, išmaniosius tinklus skirtas pakeitimams, kuris ragina perskirstyti e, pelną, tai yra svarbus pakeitimas, ypač turint galvoje, kad Europos tinklai yra kritiškoje padėtyje ir tam, kad e, įveitume 20 metų tikslus dėl alternatyvių energijos šaltinių ir taip toliau. Ir e, taip pat reikia siekti energijos tiekimo nepriklausomumo, jeigu nebus užbaigti infrastruktūros darbai, ypač tose sritise, kur yra daug galimybių atsinaujantiems šaltiniams, jeigu nebus e, infrastruktūros, nebus sujungta ši infrastruktūra, praleisime puikią galimybę nepasieksime tikslų ir nepasinaudosime galimybėmis. Pranešėjas e, nubrėžė ryšį tarp Europos tinklų 20 metų strategijos ir socialių, socialinių tikslų, darbo vietų kūrimo ir panašiai. Taigi, turiu vieną pasiūlymą, kurį norėčiau panagrinėti ir norėčiau apie tai paklausti, ką mano kiti pranešiai dėl krizės yra didžiulė diferenciacija dėl kreditavimo galimybių valstybės narėse. Ir tokia diferenciacija gali sukelti disbalansus, neligybę ir kliūtis dėl infrastruktūros finansavimo. Ir aišku, kad e, labai svarbu vaidina privačios institucijos e, finansuojant infrastruktūrą. Todėl e, svarbus klausimas yra, kad reikėtų panaikinti tokias kliūtis visoje Europoje, kuriant būtiną infrastruktūrą. Na ir paskutinis dalykas, kurį minėjo Filipas, tai yra strateginis šio darbo pobūdis. Europos finansavimas turėtų būti vykdomas tokia, tokiu būdu, kad bet būtų išvengta bet kokios nesažingos konkurencijos, ypač kai kalbame apie tokius projektus, kurie yra prioritetiniai. Labai ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? nematau Aldės atstovų, tai aš liberalų vardu pakalbėsiu. Filipai, jeigu tu manai, kad tu nieko nežinai apie tai, tai aš tikrai dar mažiau apie tai žinau. Manau, kad daug pasakytų minčių atrodo protingos. Todėl aš apie tai tarsiu, tai tarsiu savo šešėlinių pranešėjų savo frakcijoje. Norėjau panagrinėti tai, ką tu sakei, Filipai, apie kainas apie kainą. Aš sutinku, kad jeigu viršėjamas biudžetas, tai apie tai reikia galvoti, reikia tai svarstyti. Negalima sakyti, kad tai yra na, automatiškas apribojimas. Man įdomu būtų sužinoti, koks yra ryšys tarp dalykų, kurie daromi viešųjų pirkimų būdu O tai ES yra sudėtingas procesas, kuris gazdina kai kurios potencialius investuotojus, jos nubaido. Ir to kas viršyje biudžetą. Ar yra ryšys tarptų? Aš norėčiau tokio pakeitimo, kur tu sakai, kad staiga viskas tampa dvigbai brangiau ir dvigbai sudėtingiau E, dėl tų viešųjų įsigijimų proceso. Jau ir taip viskas yra pakankamai sudėtinga. Taigi mums reikia geresnių atsakymų. Aš čia tiesiog e, garsiai galvoju, galbūt reikėtų čia siekti kažkokio balanso. Taip pat galiu pasakyti, kad sekretoriatas paskaičiavo ir sako, kad galima atidėti pakeitimų terminą iki balandžio 11, o ne kovo 28. Tuomet pakeitimus apsvarstytume gegužės 30, nes, kaip suprantame, balsuotume gegužės 31 dieną. Dar pakankamai laiko bus ir pagrindiniam komitetu balsuoti birželio 20. Jeigu tau tai tinka, Filipai. E, jokių problemų. Tiesą sakant, e, dabar žiūrėdamas į komitetą, į komiteto darbo krūvį, aš galvoju, ar iš tikrųjų protinga prašyti nuomonių tokių skaičių, dėl tokio skaičiaus dalykų. Man atrodo, tai ką pasakė, galima įtrėje aptarti nemanau, kad galim, reikia dubliuoti tas diskusijas keliose komitetuose, ypač kai žinome, kad e, ekonomikos komitetas taip apkrautas. Aišku, dabar nieko negalima pakeisti, tačiau aš pirmiausia tai norėčiau pasakyti. Pirmiausia, dėl termino pratesimo nieko tokio. Bet visų pirma, e, kolega Vernerį, tu pats pirmas to paprašai ir kiek labiau viską mes tempsime, tuo daugiau mums reikės spektro sekretorėte ir taip toliau. Todėl e, aš sakau, ar negalime iš karto viską padaryti įtrėje, o ne per ekonomikos reikalų komitetą. Jeigu nori pateikti pakeitimų, mes abu dirbame abiejose komitetuose, tai ar negalime tiesiogiai to padaryti įtrės komitete? galėtume e, tam tikrą mūsų komiteto požiūrio kampą suteikti e, įtrės komiteto dokumentui. Vernerė. Galbūt gali būti, kad ponas e, Lambersas turi per daug pranešimų ir yra per daug užsiemęs. Tačiau jeigu manote, kad ekonomikos komitetui nebūtina apie tai kalbėti, tai gerai, bet man atrodo, kad yra svarbių aspektų, kuriuos reikia aptarti apie papildomą vertę, postumį ekonomikai ir panašiai. Galbūt reikia ir sutrumpinti grafiką, tačiau aš pritariu pirmininkės pasiūlymui pakeisti terminą, nes man atrodo, kad tai yra per daug svarbu E, kad šis pranešimas būtų aptariamas tik viename komitete ir tik leisti pasakyti šiandienams pranešėjams. Gerai, aš pritariu, kad projektas svarbus ir pritariu tam, kad reikia pabrėžti pritinę vertę e, ir, kaip jūs sakėte, tikroji problema šiais klausimais, kur natūrali, natūralus mastas yra Europa, e, dirbti nacionaliniu mastu iš tikrųjų netinkama. Gerai. Aš taip pat, Filipai, tave patikinu, kad mums e, tenka pagalvoti e, koordinatorių posėdėje, kaip nerenkti nuomonių. Žanas Polis man turbūt pritars. Ir kai manome, kad yra kažkas labai svarbaus, e, politinės frakcijos mano, kad tai jas domina, mes tik tai met apsisprendžiame renkti nuomonės ir nors tengiamės jų skaičių mažinti, tačiau šitą apsėmėme renkti. Man atrodo, kad e, patvirtinsime naują darbo e, terminą, pakeitimą iki 11 e, balandžio, kad Verneris galėtų tiesiomis padirbėti per Velyko atostogas ir balsuosime gegužės mėnesį. O pakeitimo aptarimas ir balsavimas bus gegužės 31. Taigi baigiame aštuntą klausimą. Ir kitais klausimais dar nori Žanpolis kalbėti. Pone pirmininkė, nuo 9 ryto dalyvauju šiame posėdyje. Norėčiau padėkoti vertėjams, kurie aktyviausiai dalyvavo posėdyje. Džiaugiuosi vertėjų darbu, turime galimybę šiame komitete naudotis jų paslaugomis, tačiau kai vyksta techniniai posėdžiai dėl deleguotų faktų, dėl kažkokių deleguotų aktų, dėl techninių dalykų dažnai nebūna vertimo ir, kaip sakiau, koordinatorių posėdėje norėčiau paprašyti vertėjų šašotaž būdų versti. Aš suprantu, kad tai nėra pats geriausias galbūt sprendimas. Aš manau, kad tokiu būdu, kai viskas, viskas vyksta angliškai, tuomet paminama demokratija. Na, jeigu norime dirbti čia, aišku, nereiškia, kad privalome kalbėti šešiomis kalbomis. Mūsų stiprybė yra įvairovėje ir valdybos primtos priemonės, aš norėčiau, kad jūs, kad jos būtų perdotos ir, ir parlamento pirmininkui. Ir galbūt jeigu reikia taupyti, gal į Birmą nereikia siūsti daug vertėjų. Tačiau vis tiek vertėjų reikia čia ir kai vyksta diskusijos dėl deleguotų aktų, kai kalba eina apie sudėtingus tekstus, kai nėra tos lingvistinės pagalbos, yra labai sudėtinga. Uh, Taigi aš norėčiau, kad šis klausimas būtų skubiai aptariamas, jeigu norime dirbti. Čia atėjome tam, kad dirbtumėme ir Europos parlamento e, valdyba turi į tai atsižvelgti. Aišku, šis komitetas atlieka daug darbo, kiti komitetai irgi e, atlieka daug darbo ir vertėjų darbas yra absoliučiai būtinas ir aš tikiuosi, kad jūs parlamento pirmininkui ir parlamento valdybai perduosite mano mintis. Werneris dar nori pasakyti, bet aš norėčiau pritarti ponui Gozės. Kalba dažnai eina apie sudėtingus teisės aktus, sudėtingus pranešimus ir reikalingas vertimas į mūsų gimtasias kalbas. Aš kalbu ne vien tik tai apie vertėjų kabinas, kurios yra labiau užpildytos nei mūsų salė, bet kai kalba eina apie kontroversiškus dalykus, sudėtingus dalykus, ima, imamasi priemonių taupyti parlamento lėšas. Dabar parlamentui vadovauja vokiečiai ir dažniausiai nukenčia viskas daroma vertimo sąskaita ir viskas daroma angliškai. Aš nieko neturiu prieš pirmininkaujančiosios e, gimtąją kalbą, bet aš manau, kad tikrai e, reikia versti ir į kitas kalbas. Kai, vyko, kai buvo delegacija į Mianmarą, Birmą prieš dvi savaitės, ten buvo tik tai du vertėjai, kurie keliavo su mumis. Jeigu būtumėme turėję kolegų prancūzų, tuomet gal būtų buvę keturi vertėjai, nes tuomet būtų verčiama į prancūzų kalbą. Tuomet buvo tik du vertėjai, tai ir faktiškai absoliutus minimumas tokiai misijai. Taigi aš manau, kad jūsų pateiktas pavyzdys, Birmos pavyzdys, ne, nebuvo labai tinkamas. Žinau, kad kartais delegacijose vyksta 12 vertėjų, net daugiau, bet Birmos pavyzdys tikrai nebuvo geras. Jeigu norite įrodyti, uh, apie efektyvų vartotojų panaudojimą. Gal ne visiškai aiškiai pasisakiau, sako Žanas Polis Goze. Tiesiog kiek naudingas buvo tas vizitas į Birmą. Aš nesakiau, kad ten buvo per daug vertėjų, tiesiog aš manau, kad per daug buvo delegacijos narių. Aišku, kelionių prasme reikia racionaliau naudoti tas išlaidas, žinoma. Ačiū. Um, well, um... Ačiū. Žan, žo, Žanai Poli, aš visiškai pritariu tavo prašymui dėl vertimo paslaugų. Esu įsitikinusi, kad ir sekretoriatas jūs tikriausiai informavo. Aš manau, kad tikrai labai rimta tai, kad mes atliekame daug darbo ir e, tikrai nelabai dosniai naudojamės vertėjais papildomuose posėdžiuose, ten tik į dvi, tris kalbas yra verčiama. Uh, vykstame į delegacijas, Hongkongas, Singapūras, ten iš vis vertėjų nebuvo. Ir bandome vis mažiau vežtis vertėjų. Ir aš tikrai iškelsiu tą klausimą, kalbėdama su pirmininku, nes jau ir kėliau tą klausimą komitetų pirmininkų suigoje dėl to, kaip kokios bus e, formuojamos delegacijos ir, ir vizitai. Tai aišku, turės įtakos ir mūsų komitetui. Tikrai aš manau, kad visiškai teisingai iškėlėte atvirai šį klausimą visame komitete. Dabar tiesiog ir, ir visuomenė apie tai žinos. A, Ana, jūs irgi norite pasakyti, mums reikia paleisti jų vertėjus, bet prašau. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė Žanas Polis sureaguodama tai, ką sakė Žanas Polis, visiškai jam pritariu ir tiesiog norėčiau Jūs informuoti, kad panašios diskusijos vyksta ir Europos parlamento valdyboje. Ir jau buvo priimtas sprendimas nepersvarstyti, bet ieškoti aiškaus pagrindo ten dėl misijų, kelionių, kurias organizuosime, kad galėtumėme sutaupyti tiek. Ačiū. Ana yra parlamento vicepirmininkė. Werneris. Labai trumpas klausimas vicepirmininkiai parlamento. Valdyba nusprendė, priemė sprendimą nepalankų vertėjams. Ar buvo išsiaiškinta, kiek buvo sukurta papildomų pozicijų, daugiau nei 500 pozicijų buvo sukurta e, nevertėjų raštų žodžių. Taigi ar, ar tikrai buvo reikalinga sukurti tas 500, tuos 500 papildomų darbo vietų. Aš nežinau, ar panas Langinas dabar kalba apie naujas, naujus etatus e, ver, vertimo raštų atveju. Ne esmė yra ta, kad buvo priimtas sprendimas racionaliau panaudoti visas lėšas. Nesvarbu, ar kalbėtų apie vertimą raštu, ar misijas, kelionės išlaidas. Tiesiog tai yra principinė pozicija. Esant dabartiniams aplinkybėms mes galime tam pritarti ir valdyba, kaip žinote, labai atvira pasiūlymams, komentarams iš, parlament, iš parlamento narių. Tos diskusijos dar vyks mhm, keletą savaičių ir manau, kad Mes tikrai labai norime gauti pastabų konkrečių pasiūlymų iš jūsų pusės. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Aš manau, kad tie dalykai turėtų būti aptariami ten, kurie turi būti aptariami. Dėkoju vertėjams, sako pirmininkė. Tikrai vertiname jūsų darbą ir norime, kad jūs su mumis būtumėte. Iki ryto.